Okay, ladies and gentlemen, my apologies for being late, but I'm. Ponios ir ponai, labai atsiprašau, kad vėluojame, bet Antonijo galės patvirtinti, kad liftai šiame pastate, kur APP dominuoja, yra tikrai negerai e, veikiantys. Mums abiems iškilo problemų, kol čia patekom. Labai, atsipraš, e, labai atsiprašau dar kartą. Pradedam šiandienos popietinį posėdį. E, sveikinu komisijos narį, taip pat sveikinu ponę Roitovą. E, mes džiaugiamės, kad bus pristatomas ketvirtasis geležinkelių paketas ir paskui kalbėsime apie e, švarų kūrą transportui. Pirmiausia, suteikiu žodį komisijos nariui. Čia mes. Labadiena, ponios ir ponai, gerbiami kolegos parlamentarai, gerbiamas pirmininkė Simpsonai, man labai malonu turėti galimybę jums šiandien pristatyti vadinamąjį ketvirtąjį geležinkelių paketą, kuris buvo priimtas Europos komisijos sausio pabaigoje. Šis dokumentas labai svarbus ir toli siekiantis. E, jame yra pateikta bendroji apžvalga ir e, bendrieji pareiškimai dėl e, dviejų teisės aktų, dviejų poveikio vertinimų, trys e, e, darbiniai dokumentai ir dar pora papildomų dokumentų. Tikslas - sukurti vieningą geležinkelio erdvę, suštikrinti geresnę geležinkelio paslaugų kokybę. Prieš pradėdamas kalbėti detaliau, norėčiau išsakyti keletą bendro pobūdžio pastabų. E, kurias išsakiau ir Europos komisijos posėdėje. Bendrai, kai e, kalbame apie geležinkelius nuo Bismarko iki šių laikų, e, egzistuoja, bet šiandien geležinkelių transportas mažėja. 6 procentais sumažėjo keleivių transportas, o 11,5 procentų Geleži, e, krovinių transportas e, sumažėjo. Tiesą sakant, dabar bendrai nuo 1990 metų 6 procentais sumažėjo geležinkelių naudojimas. Geležinkeliams reikia vis daugiau mokesčių mokėtojų pinigų. 46 milijardai eurų buvo paskirti 2009 metais ir ne visos valstybės sugeba geležinkelių subsidijuoti. Be to yra dideli įsiskolinimai. Pavyzdžiui, Prancūzijos geležinkeliai e, sukaupė 200 28 milijardų skolų. Ta pati galim pasakyti apie Ispaniją, Portugaliją ir Belgiją. Iš viso turime 900 geležinkelių įrangų gamintojų. Mažėjant Europos geležinkelių mastui, tos, tie gamintojai nebegali parduoti savo produktų Europoje. Geležinkelių investicijos didėja Azijoje, Artimuose rytuose, Amerikoje. Vadinasi, e, tos rinkos tampa ir mūsų gamintojų eksporto rinkomis. Šiandien per žinias mačiau, kad Singapūrė ir Malazijoje, Malazijoje buvo paskelbta, jog bus e, statoma greitaeigio traukinio linija nuo Singapūros iki Kuala Lampūro. Bet eksportuoti gali būti sudėtinga, jeigu nebus gerai veikiančios vidaus rinkos. Bet iškyla vienas svarbus klausimas, kurį ir jūs turbūt esate kalbėję, kai buvo aptariama baltoji knyga. Ar reikia Ir reikia labai aiškiai šį klausimą atsakyti, kalbant apie geležinkelių paketą. Ar reikia geležinkelių apskritai? kadangi egzistuoja kitokia nuomonė. Jis sako, kad reikėtų plėtoti e, automobilių kelių transportą. E, tai rems e, automobilių gamintojai. Transeuropiniai tinklai ir geležinkelio e, prioritetai gali būti užgošti E, visos Europos e, greitkelių, automobilių greitkelių statybos poreikiu. Tačiau e, mes turim nepamiršti, kad vienas milijardas ES bendro vidaus produkto yra prarandama dėl automobilių grūščių. 30 tūkstančių žmonių žūsta keliuose. 2010 metais geležinkeliuose žuvo tik 62 žmonės. Žinoma, kai kalbame apie naujus greitkelius, pirmiausia pradedame galvoti apie e, labiausiai jau užkimštas intensyviausias transporto zonas Europoje. Ir tada iškyla ekologiniai interesai. Kalbant apie geležinkelio paketą, yra labai svarbu suvokti, kad jeigu nebus geros transporto politikos geležinkelių raidai, tai e, geležinkeliai bus vertinami kaip prabangos E, prekė turtingų valstybių piliečiams. Jeigu nebus visa europinės sistemos, jeigu nebus vieningos rinkos, nebus vieningos geležinkelio erdvės. Šis e, paketas, kurį šiandien mes jums pristatome, yra pagrystas trim pagrindiniais ramščiais. Pirmiausia, turime pašalinti administracinės ir techninės kliūtis, ypač e, randant bendrą uh, požiūrį į saugumo ir saveikumo taisyklės. E, vidaus geležinkelių rinka turi būti atverta konkurencijai ir valdymas turi būti optimizuotas, ypač kai kalba apie infrastruktūrą. E, Automobilio autorizacijos sistemoje yra nemažai trūkumų yra maždaug 11 tūkstančių skirtingų valstybių narių saugos ir techninių taisyklių nustatyta. Vadinasi, Europoje nėra tikros sistemos automobilio autorizacijai, saugos e, reikalavimams ir panašiai. Mūsų tikslas - sukurti vienodas sąlygas visiems operatoriams ir užtikrinti e, vienodas prieigos teisės kalbame labai apie decentralizuotą nacionalinę administraciją. Dėl to atsiranda geležinkelių bendrovėms nereikalingų sunkumų ir kliūčių. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo patvirtinti 66 modelių e, nauji lokomotyvai. E, bet Prancūzija ir kai kurios e, kitos valstybės atmetė vienodo garvežio principą, todėl kad jiems nepatiko mašinisto kėdės poziciją. Visoje ES turėtų būti užtikrinta vienoda riedmenų sistema. Turi būti sukurta vienoda saugos ir saveikumo taisyklių sistema. Taip gali padidėti geležinkelių bendrovų veikiančių visoje ES veiklos mastus, sumažinti administracinius kaštus ir pagreitinti e, procedūras. Be to būtų užkistas kelias paslėptai diskriminacijai. Tokiais argumentais yra paremtas komisijos pasiūlymas. E, jis nori išplėsti Europos geležinkelio agentūros vaidmenį, mes norime standartizuoti, supaprastinti procedūras taikomas geležinkelio bendrovėms ir riedmenims. Jeigu tai padarytume, palengvintume geležin... tarptautinių geležinkelio operacijų eigą. Komisijos pasiūlymas e, užtikrins rinkos e, atsiverimą dviem būdais. Pirmiausia, e, rinkoje bus sukurtas konkurencingumas, nes bus suteiktos atviros prieigos teisės vietos keleivių paslaugų tiekėjams ir bus užtikrinta geresnė konkurencija rinkoje, nes bus nustatytas privalomas viešųjų konkursų reikalavimas valstybėms reikalingoms paslaugoms įsigyti. Europos komisija stengsis pagerinti keleivių geležinkelių paslaugų kokybę, geresnį pinigų panaudojimą ir skatins naujovių kūrimą. Vidaus rinka turėtų uh, atnešti naudos ir bendrovėms ir piliečiams. Manoma, kad nuo 2005 metų e, į tą sektorių turėjo būti investuota bent 30 milijardų eurų. Europos komisija sako, kad vidaus geležinkelio rinka turėtų būti atverta konkurencijai, tačiau tai turi būti daroma reguliuojant ir pažangiai, palaipsniui. Taip pat akivaizdu, kad būtent valstybės narės ir jų atitinkamos institucijos yra atsakingos už uh, E, šią sritį ir jų prerogatyvos bus išsaugotos. Vidaus rinka bus atversta, atverta dviem būdais. Pirmiausia, geležinkelio bendrovės turės teisę naudotis visų valstybių narių geležinkelio infrastruktūra, teikiant visų rūšių paslaugas e, aiškia, nediskrimi, aiškiomis nediskriminuojančiomis ir skaidriomis sąlygomis. Rinka bus pažangi e, ir pradės visapusiškai veikti tik nuo 2019 metų. E, be to turime stengtis, kad e, nebūtų dubliavimosi atvirųjų viešųjų konkursų organizavime. Ir tai turėtų būti užtikrinta nuo 2019 metų gruodžio mėnesio. Šiandien matome, kad yra sukurtos tam tikros e, paslaugų teikimo sistemos. Jos kol kas negali būti pakeistos. Pavyzdžiui, operatorius dirbantis su smulkiomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis E, turės išlaikyti tuos santykius, nes kitaip gali būti iškilti grėsmė geležinkelio paslaugų testinumui. E, kadangi e, šis rytis nepaprastai svarbi keleiviams, Šiame pasiūlyme yra sakoma, kad geležinkelio bendrovės turėtų užsutikrinti integruotas rezervavimo ir bilietų išdavimo sistemas. Be to turi būti sukurta ne vienos geležinkelio bendrovės nediskriminuojanti sistema. Prieš apibendrindamas aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų elementą, kuris yra nepaprastai glaužiai susijęs su vidaus rinkos atverimu - socialinis aspektas. E, paslaugų kokybės pagerinimas ir bendrai geležinkelių patrauklumas yra susijęs su keleivius srautų didėjimu. Tai atitinkamai reikalaus daugiau personalo. Personalo trūkumas šiuo metu yra didžiausia grėsmė. Valstybės narės atvėrusios geležinkelio e, paslaugas konkurencijai, tokios kaip Vokietija ir Junktinė karalystė, e, pamatė, kad dėl e, tokio personalo trūkumo padidėja atlyginimai ir pagerėja darbo sąlygos, darbuotojų darbo sąlygos. E, reglament, tekstai e, dėl e, valstybės paslaugų e, prievolių užtikrina deramų socialinių standartų laikymasi ir personalo darbo sąlygų gerėjimą. Europos komisija stengiasi pagerinti infrastruktūros valdymą, nori, kad infrastruktūros valdytojas vadovautųsi aiškių e, funkcijų sąrašų ir e, kad infrastruktūra būtų naudojama optimaliai. Visos e, infrastruktūros valdytojų funkcijos yra surašytos mūsų pasiūlyme matote skaidrėje, tai ir Europoje ir skirtingos yra valdymo sistemos. Jūs žinote, kad yra atskirtas valdymas ir yra bendras valdymas. E, bendrai kalbame apie vertikaliai integruotas sistemas. Mūsų atspirties taškas yra toks - paprasčiausias ir efektyviausias sprendimas užtikrinant e, sąžiningą konkurenciją ir e, patekimą į geležinkelio rinką be diskriminacijos yra institucijų, per institucijų atskirimą. Todėl Europos komisija pateikė tokį pasiūlymą ir energetikos sektoriui ir manome, kad tokia taisyklė galės būti pritaikyta ir kitur. Todėl būtų neįmanoma sukurti naujų e, geležinkelio valdymo struktūrų, jeigu neįsigaliotų šis teisės aktas. Kad būtų numatytas tam tikras lankstumas, šiame pasiūlyme yra e, numatyta galimybė atskirti uh, alternatyviai institucijas tose valstybėse narėse, kuriuose e, geležinkelio infrastruktūros nusavybės sistema jau yra sukurta e, ir kuri bus galiojanti, kai šis reglamentas turės būti pritaikytas. Europos komisija stengiasi atsižvelgti daugumos valstybių narių interesus, bus numatytos tam tikros apsaugos taisyklės, kad būtų sukurtos vienodos veikimo sąlygos visiems operatoriams. E, visi vadinamieji saugikliai yra pagrįsti atskirimo reikalavimais, kurie yra nustatyti pagal ES teisę nuo 2003 metų. Patirtis parodė, kad šie e, reikalavimai, šios prievolės kol kas nėra deramai įgyvendintos. E, geležinkelio rinka ir toliau neretai E, susiduria su diskriminuojančia praktika. Todėl Europos komisija siūlo, kad būtų detaliai išaiškintos konkrečios priemonės, kurios privalo būti įgyvendintos užtikrinant infrastruktūros valdytojo nepriklausomybę. Realiai šios, šie saugikliai iš esmės atspindi kompromisinį sprendimą, kuris buvo prieš trejus metus pasiektas energetikos rinkai. Tačiau mes pasistengėme, kad būtų uh, nustatyta standartiškesnė sistema, kad būtų išvengta nereikalingos biurokratijos. Mes siūlome šiek tiek pakeisti geležinkelio struktūros valdymo sistemą. Visi transporto operatoriai ir veikiantis, ir naujai atsirandantis turės dirbti kartu valdydami infrastruktūrą, e, ypač užtikrinant e, gerą uh, E, infrastruktūros naudojimą, bet taip pat ir investuojant į infrastruktūrą bei siekiant ten sukurti naujovių. Turime siekti sukurti ES masto infrastruktūrą. Aš esu tikras, kad ES komisijos pasiūlymas e, užtikrina gerą balansą. Valstybės narės turi išlaikyti tam tikrą lankstumą e, ir jos turi išlaikyti dabar jau veikiančias bendrovės. E, ir mūsų komisijos pasiūlyme yra numatyti tam tikri saugikliai, kurie leis tai padaryti, bet taip pat turi būti užtikrintas efektyvus rinkos operatorių veikimas. Taip geležinkelių rinka galės būti atvira ir galės veikti deramai. Kaip aš jau sakiau, šis paketas yra toli siekiantis, geležinkelių sektorius ir visos su juo susijusios pusės jau labai seniai jo laukia, aš esu tikras, kad ir klientai, keleiviai to laukia. Dabar Europos komisija yra pasirengusi konstruktyviai dirbti su bendrais teisės aktų rengėjais, kad bendroji geležinkelio erdvė galiausiai taptų realybę. Mes suprantame, kad yra daug jautrių klausimų. Kiekvienos valstybės specifika e, sukelia sunkumų sunkumų ir kartais į tai būtina atsižvelgti. Europos komisija pasikriaus ypač Europos parlamentu, e, kad mūsų bendra vizija apie stabilę ir efektyvę geležinkelio erdvę taptų realybę. Ačiū uždėmesi. With... Ačiū komisarė. Vis pradėsiu nuo koordinatorių Groš, Drauji, Kramer. Toliau sąraše reikia Lightfried, Savisar, Barke, Bak, Kančan, Kazdar, Fleckenstein. Mr. Tremosa. Tremosa. Gerai. Pradėsiu nuo pono Groš. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisaru už tai, kad jis pristatė šį paketą. Mes jau buvome gavę įvairiais būdais informacijos apie šį paketą, bet dabar labai džiaugiamės, kad komisija pateikė oficialų dokumentą. Iš pradžių norėčiau pasakyti štai ką. Tiek komisija, o ko gero ir taip pat Europos parlamentas jau ne vienerius metus pasisako už tai, kad ES e, veiktų veiksminga geležinkelių sistema. Ko gero tai yra mūsų tikslas. Na ir Europos transporto srityje geležinkeliai turėtų užimti žymiai svarbesnį vaidmenį negu lik šiol. Man kyla tik štai koks klausimas. Ar taryba taip pat yra tuo įsitikinusi? Aš mačiau paskutinius finansinius sprendimus, kur ypač transporto sektorija e, buvo atsižvelgta ir į. Nebuvo taip jau gerai atsižvelgta į geležinkelio paketą. Ir dėl to aš turiu abejonių, ar tikrai ir taryba nori, kad geležinkelių sistema būtų efektyvi. Uh, Dar turiu bejonių ir dėl įgyvendinimo. Deja, iš patirties jau žinome, kaip atsitinka. Kai, kai, kai kurie teisės aktai tik po dešimties metų yra įgyvendinami. Na ir Taip pat buvo priimtas sprendimas dėl reguliuotojo, kuris būtų stiprus, nepriklausomas. Man atrodo, kad tai yra pagrindinė sąlyga, norint užtikrinti e, e, šio pasiūlymo, tokio, koks yra dabar, arba pataisyto pasiūlymo įgyvendinimą. Man atrodo, kad mes turėtumėm apie tai kalbėti ir su taryba. Dabar dėl šio pasiūlymo ir viso paketo. Be abejo, šiandien negaliu, ypač kalbėdamas apie pavardų, gilintis į vairias detalės. Dabar galėčiau galbūt išsakyti tik porą pastabų. Uh, Visų pirma, mes tikrai džiaugiamės tuo, kad turėtų būti pagerintas geležinkelio sistemos veiksmingumas, gerinant techninį tarpusavę saveikumą. Man atrodo, kad kol kas šioje srityje dar egzistuoja sienos. Taigi, mums tikrai reikia tarpusavio saveikumo, mums reikia stipresnės agentūros jeigu šis, e, ši transporto sritis būtų ateityje e, konkurencinga, e, tai tuomet reikėtų užtikrinti, kad būtų ir kaina palankesnė. Pagalvokime apie vartotojo lūkesčius. Vartotojas tikisi iš geležinkelio sistemos gauti tam tikrų uh, paslaugų. Uh, kai kuriuose šalise geležinkelio sistema panašiai nemylima vaiką. Uh, E, kurio tarsi nesirūpinama. Man atrodo, kad mes esame įsipareigoję teikti paslaugas ir geležinkelio sektorija. Vartotojas nori e, švarių, saugių geležinkelių, patikimų geležinkelių ir mes taip pat turėtumėm e, skatinti ir geležinkelio sistemos patikimumą. Nuo seno kelia problemos ryšys tarp infrastruktūros ir operatoriaus. Panašu, kad čia tarsi kartojasi senosios literatūros dramos, kartojasi ta pati istorija. Bent jau EPP frakcija, prisimindama praeitį, mano, kad reikėtų atsižvelgti tai, kad valstybėse narėse ir situacija skiriasi, skiriasi situacija, kai kur galima uždegti žalę šviesą, kai kur geltoną ar tik raudoną. Turėtumėm stengtis gerinti geležinkelio sistemos veiksmingumą, nekurti visokias dogmas. Taip pat mes turėtumėm užkirsti kelią rinkos iškraipimams. Na, o taip pat turime pasirūpinti ir skaidrumu Um, kalbėti ir apie valstybinės uh, subsidijas. Viena vertus reikia investicijų į geležinkelius, antra vertus reikia atsižvelgti ir ekonominius aspektus. Na ir dar vienas aspektas - geležinkelis kaip ekonomikos augimo faktorius. Šioje srityje galima kurti naujas darbo vietas, jos turėtų būti ir kokybiškos. Uh, Man atrodo, kad EPP e, frakcija būtent tokios pozicijos ir laikosi. Ačiū. Ponas Ohadravis, socialistų frakcijos vardu. Komisarės, dankiu už inleidį. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo pasisakymą. Šiandien nekalbėsiu apie agentūrą ar tarpusavio saveikumo užtikrinimo būtinybę, nes manau, kad kolegos apie tai pakalbės. Aš labiau kalbėčiau apie tai, kas labai svarbu daugumai mūsų piliečių, tai yra paslaugų teikimas. Ir tikslas turi būti siekti užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių keliautų traukiniais. Tai yra, kad būtų kaip galima platesnis paslaugų pasiūlymas, ypač e, galvojant ir apie mažiau naudojamas linijas. Būtent dėl to žmonės nerimauja. Taigi aš norėčiau pasteirauti dėl liberalizavimo ir būtinybės tai sėti su e, visuomenė nes aptarnavimo reikalavimais. Taigi visų pirma reiktų kalbėti apie atvirą prieigą prie infrastruktūros panaudojimo ir taip pat būtent tų visuomeninių paslaugų teikimo reikalavimų. Jūs kalbėte apie tai, kad ypatingų išimčių nereikėtų. Bet aš galvoju, pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie visuomenių paslaugų teikimo reikalavimus. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš būčiau operatorius ir galvočiau apie tai, kokį pelną galėčiau gauti per e, mano kontrakto galiojimo laikotarpį, tai aišku, aš visų pirma norėčiau e, prognozojamumo, kad galėčiau būtent tokius paskaičiavimus padaryti atitinkamam laikotarpiui. labai svarbu žinoti būtent tame konkrečiame regione, kokios bus sąlygos, kokie bus reikalavimai, kad būtų galima normaliai pasiskaičiuoti, kok, ką bus galima gauti iš iš tų kontraktų, kad nebūtų taip, kad tik tai kai kurie operatoriai pasirinks patrauklesnės atkarpas, patrauklesnės paslaugas ir uh, po to tada kitur kainos labai išauks. Jūs kalbėjote apie tai, kad čia gal reguliavimo institucijų būtų labai svarbus vaidmuo, bet kol kas dar viskas labai neapibriešta, neaišku šioje srityje. Uh, ir tokie visuomeninių paslaugų teikimo reikalavimai bus taikomi nedideliems regionams, tam tikroms atkarpoms. Aiš, aiškiai bus apibriešta, kiek kilometrų turėtų būti apimta, apie trešdalį gal teritorijos tik tai eis kalba, bet, pavyzdžiui, tokia valstybė, tarkim, kaip Belgija. Tai reiškia, kad mūsų geležinkelio tinklas bus sudalytas į aštuonias dalis ir kiekvienai daliai bus kontraktas toks taikomas. Tai aš noriu paklausti, ar realiai tai pagerins paslaugų teikimą vartotojui, piliečiui, ar nesukelsime tik tai dar daugiau problemų? Uh, Aš sakyčiau, kad reikia prisitaikyti prie konkrečios situacijos konkrečioje valstybėje narėje. Aišku, mums reikia efektyviau veikiančių geležinkelių, bet reikia, kad tai duotų naudos keleiviams. O aš nesu tikras, kad tikrai jūsų pasirinktas variantas bus pats geriausias. Ačiū, aš noriu padėkoti komisijos nariui už tai, kad jis pristatė ketvirtąjį geležinkelio paketą, naujosius pasiūlymus. tikrai mums yra labai svarbus šis rinkos segmentas. Mes galvojame, kad efektyvi geležinkelio rinka būtų labai naudinga Europai. Taigi mes kaip liberalai labai sveikiname tuos elementus jūsų pasiūlyme ir mes tikrai remsime juos. Savo frakcijos vardu aš norėčiau išryškinti, akcentuoti kai kuriuos elementus, kurie mums yra itin svarbus. Uh, Tai yra tai, kad reikia pagerinti paslaugų teikimą vartotojui, kad galėtumėm žmonės įtikinti, jog iš tikrųjų verta naudotis geležinkeliu. Ir čia, aišku, vertėtų galvoti apie paskutinės dalikusias monopolijas mūsų šalise reikia galvoti apie tai, kaip mūsų sistemos turi, galėtų būti skaidresnės. Jūs kalbėjote apie geležinkelių mm, kompanijų e, struktūrą, kaip operatoriai turėtų veikti efektyviai. E, taip pat infrastruktūros valdytojų efektyvumas yra labai svarbus. Aš, e, mes tikrai galėtume pasveikinti tos krypties pasiūlymus jūsų pakete tai, kad reikia sieti operatorius ir infrastruktūros valdytojus, kad čia tos um, jungtis turi būti tinkamos. Dabar dėl um, paslaugų atsiejimo jūs sakėte, kad tam teiktumėt pirmenybę ir mes tikrai galime pasveikinti tai labai svarbu, kad komisija tinkamai prižiūrėtų uh, šią sritį, kad ne, neliktų jokių didžiųjų Kinijos sienų. Uh, Toliau e, visuomeninių paslaugų teikimo reikalavimai yra labai svarbus, labai svarbu, kad e, tos paslaugos būtų tinkamai teikiamos. Matės Groš kalbėjo apie reguliavimą ir aš galiu iš dalies pritarti tam, bet aš manau, kad reikėtų konkurencijos, reikėtų daugiau atvirumo ir reikėtų mm, dabar veikiančias įmonės šiek tiek suliekninti, ap, apriboti, nes manau, kad tai duotų naudos e, transporto sektoriui, būtų daugiau um, konkurencijos ir integruota bilietų sistema taip pat būtų labai svarbus elementas, labai svarbu būtų apjungti skirtingas transporto rūšis, e, suderinti e, skirtingų transporto rūšių teikiamas paslaugas. Dabar dėl socialinių aspektų. Tai irgi labai svarbus aspektas. E, studijos rodo, kad rinkos atvėrimas e, gerina socialinius standartus, e, darbo sąlygas gerina. Taigi tai yra geras dalykas. Tai rodo, kad rinkų atvėrimas teisingų būdų pagerina darbuotojų darbo sąlygas. Uh, Mes lauksime tolesnių diskusijų, atidžiau analizuojant visus skirtingus šio paketo elementus. Mes galvojame, kad e, komisija galės geriau prižiūrėti gyvenimą valstybės narėse, ko iki šiol tikrai dar trūko. Ir mes džiaugiamės, kad galėsime dabar matyti labiau integruotą geležinkelių sistemą Europoje. To tikrai labai reikia mūsų piliečiams. Panas Kramer, ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti e, komisarų už pasisakymą. Jūs kalbėjote apie bendrą geležinkelių erdvę. Mes jau to norime ne, ne vienerius metus, bet matome, kad dabar e, ši erdvė labai fragmentuota. Be abejo, viską gali paskatinti e, konkurencija. Mes jau turime tokios patirties iš prekių gabenimo. Čia Užtikrinus didesnę e, konkurenciją, Vokietijoje prekių pervežimas padidėjo 40 procentų, Olandijoje 30 procentų, taip pat ir Lenkijoje 30 procentų. Viskas e, tai yra teisinga. Bet e, jeigu mes pažvelgtumėm tik į geležinkelio krovinių pervežimą, tai iš tikrųjų yra daug spragų, viskas labai fragmentuota. Jeigu mes imsimės veiksmų vien tik tais geležinkelio srityje, o kitose srityse nieko nedarysime, tai vėlgi nieko nepasieksime. Taip pat dar pasakysiu, kad skiriasi ir geležinkelių bėgiai. E, reikėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Taip pat e, reikėtų gerinti tarp valstybinę, tarp, tarp valstybinę geležinkelių infrastruktūrą. Jeigu dabartinių problemų nespręsime, tai niekas ir nesikeis. Iš tikrųjų, pinigų yra, bet neaišku, kas su jais yra daroma. 60 procentų finansavimo yra skiriama sausumos keliams ir tik 20 procentų geležinkelių infrastruktūrai. Ir man atrodo, kad dėl to e, visiškai aišku, dėl ko atsiranda tokie uh, tokios problemos e, geležinkelio srityje. Man atrodo, kad į geležinkelius reikėtų e, perkelti bent 40 procentų lėšų, galbūt sausumos keliams pakaktų 20 procentų. Dar paskutinėje e, finansinėje perspektyvoje mes norėjome 20 milijardų eurų, tačiau taryba viską sumažino iki 8 milijardų. Dabar matome, kad ir bus mažinimas finansavimas Connecting Europe Facility. Jeigu Monti susitinka su Olon, um, jie tiesiog gal ir kalba, kad taip, viskas um, tai teisinga, bet niekas yra nedaroma. Yra daug e, projektų geležinkelių srityje, kuriuos būtų galima gyvendinti per trumpą laiką, tačiau niekas yra nedaroma. Man atrodo, kad mes turėtumėm geriau valdyti ir finansų srautus. Stuttgart Ulma. E, šį geležinkelio ruožą iš dalies finansuoja ir ES, sukišami milijardai, tačiau e, tai, tuo geležinkelio ruožu negalima gyventi, e, gabenti krovinių. Vis dėlto reikėtų veiksmingiau gyvendinti projektus, kad nereikėtų laukti 25 metų, kol kažkas pasikeis. Dabar dėl kūro kainų. Vokietijoje viskas sprendžia praktiškai e, didžiuliai koncernai. Pavyzdžiui, apie 50 procentų viso finansavimo um, patenka, um, tiksliau apie 50 procentų visų lėšų yra uh, išnaudojama kūrui. Taip pat yra labai iškraipama konkurencija tarp e, oro transporto ir geležinkelio transporto. Vokietijoje yra daug pavyzdžių. Mes norėtumėm, kad e, geležinkelis e, būtų ekonomiškai veiksmingas, bet tam mums reikia ir veiksmingos infrastruktūros. Jeigu čia nieko nepakeisime, tai pažangos nepasieksime. Man atrodo, kad nepakanka kalbėti vien tik apie sektorių. Reikia e, siekti suderinti skirtingas transporto rūšis. Paprašysiu dabar komisaro atsakyti koordinatoriams, kadangi turiu 12 norinčių pasisakyti, tai sudalinsiu į grupelės po keturis, net ir mano matematiniai įgūdžiai leidžia tai padaryti. Taigi paprašysiu dabar komisarą atsakyti pirmiesiems keturiems, po to suteiksiu žodį kitiems nariams. Ačiū gerbiami komiteto nariai, koordinatoriai. Žinoma, jūs parėtėte pačius svarbiausius klausimus ir aš pabandysiu kiek juos pagrupuoti. Turiu pasakyti, kad visų pirma, tai yra didžiulis paketas, labai didelis. Ir turiu pasakyti, kad kai pradėjome nuo geležinkelio Rikast, mes parengėme, galvojame, ką galima padaryti dėl šio paketo daugmaž, e, kaip mes norėtumėm jį matyti. Jūs visi savo frakcijose turėsite galimybę susitikti su mūsų ekspertais iš mūsų generalinio direktorato, aptarti visas detalės, nes detalių yra tikrai daug ir jums bus pateikta pateikti išsamus paaiškinimai, taigi mūsų šiandienos sutikimas nėra paskutinis. Dabar dėl to, kokie klausimai buvo iškelti. Dėl tarybos. Taryba airiai pirmininkaujant aptar šį klausimą kovo 11 dieną, taigi labai greitai. Ir labai svarbu mm, yra šį paketą patvirtinti buvo bent iki sausio pabaigos kad e, taryba galėtų tą pasiūlymą jau analizuoti. Tai matysime, kokios bus pozicijos, požiūriai kokie bus, bet tikrai labai lauktas yra dokumentas, labai svarbus paketas, taigi aš tikiuosi konstruktyvaus požiūrio. Na, kol kas bent jau man nežinoma, kad būtų kokia milžiniška opozicija e, šiam paketui. Yra, aišku, įvairių nuomonių, bet dabar daug kas teiravotės dėl Europos geležinkelio agentūros ir jos centralizuoto vaidmens. E, komisijos pasiūlymas yra labai tvirtas šiuo atžvilgiu. Mes numatome sustiprinti Europos geležinkelio agentūrą, e, kiek tai yra reikalinga ir mes žiūrėsime, kiek tų išteklių reikės jai, kad būtų galima garantuoti šios agentūros tinkamą veikimą. Aš manau, tai būtų tinkamas sprendimas. Aišku, bus paremta tai įmokomis iš sektoriaus ir um, tikrai atitinkamai čia subjektai yra suinteresuoti tą centralizuotą sistemą dėl lokomotyvų. Pavyzdžiui, naujas lokomotyvų autorizavimas 6 milijonai eurų kaina, resertifikavimas lokomotyvų 4 milijonai eurų. Tai galite įsivaizduoti, kad uh, centralizuota sistema yra labai svarbi, kad nebūtų tokių fragmentuotų nacionalinių sistemų. Tai bus labai naudinga šiam sektoriui ir todėl tas sektorius tikrai yra pasirengęs ir įmokomis, rinkliavomis prisidėti prie tokios bendros sistemos veikimo. Dabar dėl viešų paslaugų prievolės e, viso to rinkos atvėrimo E, tų regioninių keleivinių rinkų. Čia mes labai lankstų požiūrį pasirinkome šiame pakete, yra keli variantai, mes tikrai taip gan kukliai, nusaikiai pažiūrėjome į šį klausimą ir esame pasirengę diskutuoti, um, prisitaikyti prie skirtingų nacionalinių požiūrių ir skirtingų nacionalinių sprendimų ir po, po truputį palaipsniui plėtoti um, tą rinkos atvėrimą, kad nebūtų kažkokių tai labai uh, skubių revoliucinių pasikeitimų. Aišku, kad tai yra diskusijų klausimas ir, ir, ir pas jūs ir, ir taryboje, aišku. Mes tiesiog norime, kad ta bendroji sistema pradėtų tinkamai veikti. Aišku, didysis klausimas, daugelis jūsų teiravotės dėl to, yra infrastruktūros valdymas ir operatoriai ir santykiai tarp infrastruktūros valdytojų ir operatorių. Komisija siūlo visišką atskirimą infrastruktūros valdymo nuo operatorių. Ir aš noriu čia pridurti dar vieną elementą. Šiame pakete mes, aišku, ko siekiame mes norime matyti aiškę europinę pridėtinę vertę. Ir kas yra ta europinė pridėtinė vertė, kai kalbame apie infrastruktūros atskirimą nuo operatorių? Turime geležinkelių kelius. Turime tą sistemą, kuri turi veikti paneuropiniu masteliu. Negali turėti tokios infrastruktūros, tokių kelių, kur mokėtum mokesčius už jų naudojimą ir tie mokesčiai nusėstų jūsų konkurentų kišenėse. Tai tiesiog neveiks. Reikia galvoti apie e, kitokius metodus, kad nebūtų nesažningos konkurencijos. Štai koks yra pagrindinis klausimas. Ir tai yra esminis dalykas. Tikrai Mes negalime čia jokių kompromisų išvelgti ir ta prasme mes galėtumėm sutikti ir faktiškai tas didysis kompromisas buvo sutikti, kad gali būti horizontaliai ir vertikaliai integruotų struktūrų, tačiau turi būti labai aiškios taisyklės, turi būti visiškas skaidrumas, kai eina kalba apie infrastruktūros valdytojus ir operatorius. Ir kokie yra pinigų judėjimo srautai. Jie turi būti aiškiai matomi, aiš, visiškai skaidrus. Uh, Ir čia visoje Europoje yra labai tvirtas palaikymas dėl tokio vat bazinio požiūrio Dėl tokio pagrindinio dalyko. E, tai taip, mes sutinkame, kad horizontalios struktūros gali egzistuoti, tačiau turi būti aiškus skirtumas, aiškus e, infrastruktūros valdytojų ir operatorių funkcijų atskirimas. Ir piniginiai srautai turi būti aiškiai atskirti ir aiškiai matomi, kad nebūtų um, nesažiningo pranašumo tam sukurta, kuriam priklauso ir infrastruktūra, ir operatorius. Uh, kad operatorius tuomet galės konkuruoti visoje Europoje ir tie pinigai, kurie mokami bus už infrastruktūros naudojimą, nukeliaus sukurti tą konkurencinį pranašumą operatorių veikti. Tai čia mes tikrai nenusileisime dėl principo, čia jokių kompromisų negali būti. Mes galime dėl struktūros kažkiek, bet turi būti aiškus atskirimas, turi būti labai atsieta viskas labai aiškiai ir skaidriai ir būtent tai mes ir pasiūlėme ir su tuo jau sutiko, tau patvirtino Europos parlamentas, kai buvo geležinkelio rykast patvirtinimas, teisės aktas buvo priimtas, tai dabar reikia garantuoti įgyvendinimą, bet aišku, visuomet uh, tai yra labai svarbus klausimas, sudėtinga, kai yra suinteresuotos šalis visos, kad, kad būtų tinkamas gyvenimas užtikrintas. Ir dabar, aišku, tai toks gal galvojant apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę Connecting Euro Facility, um, investicijas, infrastruktūrą, tai toks gal papildomas klausimas dar būtų, E, taip, e, galima sakyti, kad mūsų pasiūlymas buvo daug didesnis. Ir, ir finansų ministrų virtuvėje padirbėję, žinau, kad ta virtuvė labai didelė daug apima, bet e, mes norėjome daugiau ir mes darėme prielaidą, kad būtų galima daugiau ką nuveikti dėl transporto infrastruktūros. Vis tik tai mūsų galimybės didėja labai kukliai Ir mes, žinoma, ketiname visą tai panaudoti labai racionaliai, labai racionaliai paskirstydami um, tas lėšas ar projektų. Taip, taip, žinau, ponia Kramerį, aš, aš taip Labai rimtai vertinu jūsų pastabas, visuomet labai rimtai atsižvelgdavau jūsų pastabas, bet jūs turėtumėt išvelgti ir tam tikrų pozityvių pasikeitimų iš mūsų um, pusės. Pažiūrėkite, CEF nebuvo anksčiau tra, Europos transporto tinklų kontekste ir dabar štai jūsų rankose kartu su taryba visas teisėkurinis pasiūlymas ir, ir, ir gūli. Mes labai tikimės, kad tas teisėkurinis pasiūlymas bus patvirtintas ir sukurs puikias galimybės tolesniems investicijoms šią šiame kontekste. Ir mes tikimės, kad dar bus žingsnis žingsni žengtas į priekį mm, ir dėl kitų transporto rūšių. Mes tikimės, kad tai tikrai nebus beviltiškas variantas, kaip ponas Krameris sakė. Mes esame patvirtinę įvairių komunikatų, kad būtų galima e, sąžiningą kainodarą įvesti ir kitose transporto rūšise. Aišku, tas neįvyks per nakt, bet jau matoma pasikeitimų ir jo, tuos pasikeitimus reikėtų pripažinti, taigi nėra ta situacija visiškai beviltiška. Ypač dabar, kai mes turime šį patį tą geležinkelių paketą, tai irgi yra galimybė užtikrinti sažiningesnę konkurenciją, nes kai turėsime daugiau skaidrumo ir geresnės taisyklės, tai bus galima ir geresnę konkurenciją sukurti, taip pat galvojant ir apie kitas transporto rūšis. Tai būtų tokie pagrindiniai dalykai. Dėl Brandenburgo, dėl oro uostų. Na, jie ne mano rankose, ne aš, aš negaliu Brandenburgo oro uosto įtakoti dėje. Ačiū, kolegos, 12 užsirašysiu kalbėti. Kiekvienam suteiksiu po tris minutės, o paskui komisijos narys maždaug dešimt minučių galės sureaguoti į jūsų pasisakymus. Tuo užbaigsime šią diskusiją ir paskui persime prie švarios energijos transporto į Zylę, Laisvai Savisarburg. Also, Mr. Zaribi, Mr. Baitzer, Mr. Ertug, and Mr. Balsaitis. I'm going to close the list, okay? Robert Zila for Pirmiausia, Robert Zylė, trys minutės, prašom. Ačiū Brainai, ačiū už e, suteiktą žodį, dėkoju komisijos e, nariui ir atsiprašau už tai, kad pavėlavau. Porą pastabų. Aš e, pasitikiu e, bendradarbiavimu su Europos komisija ir tolesniais to bendradarbiavimo etapais. Aš žinau, kad yra rengiama ataskaita apie saugumo sertifikavimą, bendradarbiavimą su nacionalinėmis saugos tarnybomis ir Europos geležinkelio agentūra. Bent jau kol kas, dar nėra išverstas šis tekstas į visas kalbas, bent jau kol kas matome, kad e, šiame dokumente nėra aptartos e, ypatingos, specifinės e, geležinkelio tinklo aplinkybės. Kai kuriuose valstybėse narėse sertifikavimas, sertifikato išdavimas nieko nekainuoja ir tą galima išduoti, tą leidimą galima gauti per mėnesį Ir tas leidimas te galioja vienoje valstybėje. Kitoje valstybėje narėje keturis mėnesius reikia laukti, to leidimo, tas leidimas kainuoja, bet jį galima naudoti ir kitose valstybėse narise. Taigi visur yra e, skirtingos aplinkybės ir aš manau, kad reikėtų labai konstruktyviai vertinti padėtį su visomis, bendradarbiavant su visomis e, suinteresuotomis pusėmis ir atitinkamomis institucijomis. Taip pat reikia pasakyti, kad e, mane neramina tas faktas, kad nacionalinės saugos tarnybos yra vienaip ar kitaip uh, subordinuotos Europos geležinkelio agentūros era. Ir dėl to e, administracinė e, našta sumažėja tik pačioms stambiausiams geležinkelio bendrovėms. Mažesnis jis to nejaučia. Aš e, noriu dar kartą padėkoti už tai, kad puikiai su jumis bendradarbiavome, bet gal galėtumėt pasakyti keletą žodžių apie tokias specifines aplinkybės. Būčiau labai dėkingas. Ačiū. Ačiū, Roberts. Dominik Rykiai. Merci, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos narikalas, e, ačiū už tai, kad komisija mums pateikė tą ketvirtąjį paketą ir išsakysiu porą pastabų, kodėl e, mums reikia geležinkelių, kurie būtų saugus, kurie būtų ekologiški, kurie būtų e, platesni, kodėl mes dar nepasiekėme tokio išsivystimo lygio. E, pirmiausia, mes suprantame, kad geležinkelio sistema ir jos taisyklės yra labai sudėtingos, o kitas dalykas yra kai kuriuose valstybėse narėse konservatizmo, protekcionizmo. Ir visos suinteresuotos pusės, ne tik transporto operatoriai, bet ir socialinės organizacijos, transporto sektoriaus darbuotojai, saugos tarnybos e, bando apginti savo interesus. Ne nacionaliniai deputatai čia apgina savo interesus. Ir dėl to padėtis dabar yra užstrigusi jau daug metų. Gerbiamas komisijos nariai, porą pastabų norėčiau išsakyti. Pirmiausia, dėl biudžeto. Jūs žinote, koks yra pateiktas Europos tarybos pasiūlymas dėl biudžeto pagal daugiamesio finansų programą. Tai negali būti suderinta su ketvirtojo paketo įgyvenimu. Lygiai taip pat e, tai neleis deramai tam paketui funkcionuoti kaip būtų galima suteikti Europos geležinkelių agentūrai naujų funkcijų, pareikalauti naujo personalo, jeigu yra mažinamas biudžetas. Ir e, tokiomis sąlygomis saveikumas, saugos stiprinimas e, darosi sudėtingi. Kitas dalykas, Mes kalbame apie infrastruktūros valdymą, buvo kalbama apie e, tinklų plėtojimą. E, jeigu nebus biudžeto, mes negalėsime užtikrinti deramo finansavimo. E, taigi norėčiau visų dėmesį atkreipti į tai, kad mes turime finansinių išteklių, nors ir norai patys geriausi būtų. E, susikerta tarsi transporto sektoriaus poreikiai ir biudžeto pasiūlymai. Kitas dalykas - dėl valdysenos. Kaip žinote, E, man e, buvo priimtinesnis pirmasis variantas. E, yra pateiktas du puslapiai labai komplikuotų pasiūlymų ir taisyklių. Ir yra tarsi sukurta nemažai taisyklių, kurios kertasi su sutartimis. Manau, kad šios nuostatos dėl to gali būti gana silpnos. E, kaip sakėte, turi labai, turime labai atidžiai stebėti finansinių srautų judėjimą. E, trans, geležinkelio transporto veikėjai šiais metais ir praėjusiais metais susiduria su e, nemažai reikalavimų naujų. Ir tai jokių būdų negali būti e, įgyvendinta, tie reikalavimai negali būti įgyvendinti, jeigu e, nebus reikalingų finansinių srautų. E, E, kaip dabartinėje e, sistemoje, kuri dar nėra gerai integruojama, užtikrinsite, kad nebūtų sukčiavimo. Sukčiavimo, kuris ne visada yra tik tai finansinis. Aš e, šioje temoje nemanau, kad galima labai aiškiai atskirti atskiras atskirus klausimus ar atskiras aktualijas. Mes kalbame bendrai apie geležinkelio paketą. Ir paskutinis pastebėjimas dėl liberalizacijos. Geležinkelių paketas dėl liberalizacijos, dėl viešųjų paslaugų atvėrimo ir naujoji e, viešosios rinkos e, reglamentavimo sistema. Kaip jos yra susijusios? Turiu galvoje viešosios e, rinkos poreikius. Kolegos kalbėjo apie socialinę pusę To negalime pamiršti. 750 tūkstančių geležinkelių darbuotojų išreiškė susirūpinimą dėl naujo dokumento atsiradimą. Manau, kad mes privalome į tai atkreipti dėmesį taip pat. Ačiū už man sutiktą žodį. Ponas Leichtfried, tris minutės. Much, Mr. Mr. Have... Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, praeitie mes tikrai įdomiai diskutavome apie liberalizavimą. Uh, Aš dabar pabandysiu kalbėti angliškai, nes kai kalbu vokiškai, tai man tai atrodo, kad ne visai mane suprantat. Taigi, kalbėsiu angliškai, tikrai džiaugiuosi dėl to, kad um, jūs atsakėte į koordinatorių klausimus. Aš norėčiau Jums pateikti keletą smulkesnių klausimėlių. Dėl e, prievalės teikti visuomeninės paslaugas. Kalbant apie finansavimą, e, didesnis finansavimas yra teikiamas pelningesniems maršrutams, e, na, o mažesnis finansavimas netokiems pelningams maršrutams arba tiems, kurie iš viso pelno neduoda. Komisija laikosi lankstaus požiūrio, na ir aš norėčiau išgirsti konkrečių pasiūlymų. Uh, kaip toliau galima būtų plėtoti tokią sistemą įvykdžius liberalizaciją. Ar būtų griežtos prievolės įmonėms dirbti ir tose maršrutuose, kurie yra nepelningi, ne vien tik tose, kurie yra pelningi. Dar vienas klausimas. Uh, Jūsų kai kurios mintis man kelia problemų. Jūs kalbėjote apie atsiejimą, apie liberalizavimą, privatizavimą, sakėte, kad tai turi būti privaloma. Aš to nesuprantu. Uh, E, Europoje yra atsietų sistemų, kurios yra veiksmingos, bet yra ir neatsietų sistemų, kurios e, yra ko, ko puikiausios, pavyzdžiui, Šveicarijoje. Tai kodėl tokią sistemą reikėtų sugriauti, jeigu ji yra viena iš geriausiai veikiančių visame pasaulyje? Kodėl jums atrodo, kad būtina tai sugriauti? Na ir trečias klausimas, gal uh, neklausimas, bet prašymas. Būkite geras, paaiškinkit kai ką. Junktinės karalystės geležinkelio sistema yra tarsi pavyzdys. Bet man atrodo, tai, kas atsitiko Junktinės karalystės e, geležinkeliuose, buvo tikra katastrofa. Tai kainavo labai daug mokesčių mokėtojams, tai buvo 5 milijardai svarų. Taigi, e, Junktinės karalystės geležinkelio sistemos liberalizavimas ir privatizavimas e, nėra pasiteisinas. Man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra katastrofos pavyzdys. Ačiū. Ačiū toliau, panesa Visar. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisarė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš tikiu geležinkelių sistema ir tikrai nemanau, kad geležinkelius kažkada visiškai galės pakeisti autostrados. Aš suprantu komisijos pasiūlymą, jį remiu, bet man iškyla keletas klausimų. Visų pirma, jūs minėjote privačius operatorius ir įmonės, kurios gauna pagalbos iš uh, E, valstybės. Jūs sakėte, kad čia bus bendros taisyklės visiems. Ir norėčiau pasiterauti, ar tai įtakos ir viešuosius konkursus. Ar bus bendros taisyklės nepriklausomai nuo to, ar geležinkelio įmonės yra valstybinės ar privačios. Kaip žinia, kai kuriuose valstybėse narėse e, taisyklės dėl viešųjų konkursų skiriasi. Dar vienas klausimas, na galbūt jis nėra tiesiogiai susijęs su geležinkelių paketu kaip po tokiu, tai yra bendresnio pobūdžio klausimas. Norėčiau pastirauti, ar komisaras e, galvojo apie e, kokias nors paskatas e, toms valstybėms narėms, kurios dar nėra baigę tiesti geležinkelių infrastruktūrų. Galbūt galima būtų tas valstybės narės kažkaip motivuoti, kad jos tiestų naujus geležinkelio bėgius. Mes negalime kalbėti apie bendrą e, geležinkelių erdvę, jeigu neturime bendrų e, bėgių. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, komisarė. Aš jums pritariu daugelie, dėl daugelio aspektų. Jeigu jūs kalbame, kalbate apie saugumą, patikimumą, sako ponas Pirker, jeigu kalbate apie e, sąžiningą prieigą prie infrastruktūros, tam pritariu. Tačiau vis dėlto vieno dalyko nelabai supratau. Pasisakydamas pirmą kartą, bent jau iš vertimo aš išgirdau, kad kad holdingo struktūros e, galėtų išlikti tais atvejais, kai e, jos jau yra įvedus naujas direktyvas. Tai reiškia, kad čia nebūtina būtų viską keisti, bet tai reikštų, kad tos dabar egzistuojančios sistemos e, nebūtų keičiamos. Tačiau jūs taip pat sakėte, kad e, jūs siekiate e, atsiejimo, jums tai atrodo būtina sąlyga įgyvendinant geležinkelių paketą. Tai gal galite paaiškinti, kaip čia yra. Ir dar vienas klausimas. Kaip vyko dėrybos dėl oro uostų paketų, mes kalbėjome apie bendrą paketą ir mes pritarėme daugeliu aspektų, daugeliu punktų, tačiau kai kurie punktai yra vis dėlto dar kritiški. Uh, Ir dėl to kyla grėsmė visam bendram paketui. 90 procentų punktų galbūt yra e, tinkami, dėl jų e, pasiektas sustarimas, bet gal dėl 10 procentų nebuvo susitarta. Kaip Jums atrodo, galbūt e, nereikėtų iš karto dėrėtis dėl viso geležinkelių paketo, galbūt reikėtų kalbėtis dėl atskirų punktų, dėl kurių yra sutariama tokiu būdu e, būtų e, įmanoma primti kiek įmanoma greičiau sprendimą dėl veiksmingos geležinkelių sistemos. Bet gal nereikėtų siekti viso bendro geležinkelių paketo, nes kol kas dėl kai kurių punktų nėra susitarimo, nėra e, plačiosios, daug, didžiosios daugumos pritarimą, man atrodo, kad tai gali sužlugdyti visą paketą. Turėtumėm atsižvelgti rinkos interesus, į vartotojų interesus, taigi galbūt dabar dėrėkime ne dėl bendro geležinkelių paketo, o tiesiog ieškokime atskirų tinkamų sprendimų, juos įgyvendinkime. Na, o jeigu dėl kai kurių punktų dar nėra sutarimo, tai gal pabandykime vėliau rasti sprendimą. Ačiū. Bach, George. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ponas Bach. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisarė už pasisakymą. Man atrodo, kad tikrai dar nekartą turėsime progos e, apie tai padiskutuoti. Norėčiau pateikti klausimą, kuris susijęs su kolegos Pirker pasisakymu. Dėl to viso paketo. Kaip jau buvo sakyta anksčiau, mes visi vienbalsiai pritarėme tam, kad reikia užtikrinti sistemos veiksmingumą, skaidrumą, reikia ginti klientų interesus. Ir šį techninį e, dosiją reikėtų priimti, reikėtų skatinti tarpusavio saveikumą, bet kai kurie vis, dosie vis dar yra labai ginčtini. Taigi galbūt Tam reikėtų daugiau dėmesio skirti. Viename vokiškame laikraštyje aš perskaičiau, kad Europos komisaras uh, bando uh, prievartą įgyvendinti konkurencingumo principą. Bet kodėlgi reikia prievartos? Europos parlamento uh, pozicija visiškai aiški, mes ją išsakėme prieš porą, met, porą mėnesių, atsiprašau, jau yra pagrindas uh, kurio remdamėsi galime dirbti toliau. Reikia atsižvelgti ir į e, nacionalinius reguliuotojus, ir europinį reguliuotoją. Dar reikia išsiaiškinti ir e, vairius finansavimo klausimus, bet jau dabar yra tam tikras pagrindas, e, kurio remdamiesi galime dirbti, bet dėl kai kurių dosie dar reikia toliau dėrėtis, apie tai kalbėjo ir pirmininkaujanti Airija. Airija norėtų siekti daugiau pažangos su techniniais dosie, man atrodo, tai tinkamas požiūris. Na, o dėl kitų dosie galima galbūt bus susitarti po penkerių, dešimties metų, kai turėsime daugiau prie, e, e patirties. Taigi, galbūt dabar nereikėtų bet kokią kainą siekti susitarti dėl paketo. E, E, gerbiamas komisarė ir Europos parlamentas ir taryba dar nėra jūsų pusėje, reikia atsižvelgti ir geležinkelių įmonės. E, tikrai yra daug įvairių nuomonių dėl šio paketo ir man atrodo, kad e, netarnautumėm geležinkelio sistemos interesams, jeigu tvirtintumėm tokį paketą. Buvo anksčiau kalbėta apie tai, kad galbūt visai Europai nereikia vieningo modelio, kodėl dabar tos idėjos buvo atsisakyta. Jūs sakėte, kad valstybių narių situacija labai skiriasi, skiriasi vairios sąlygos, e, tarkim, skiriasi teritorinės sąlygos, e, šalies dydis, kultūriniai ypatumai e, ir taip toliau. Yra daug skirtingų aspektų. Mano nuomonė, dabar nėra įmanoma sukurti bendro vieningo uh, modelio Europai. Jūs pateikėte pasiūlymą, bet man atrodo, kad dar daug dalykų reikėtų apsvarstyti. Reikia e, susitarti dėl įvairių dosie. Taip pat aš manau, kad į visą procesą reikia labiau traukti ir pramonės sektorių. Tiek pastabų iš mano pusės. Ačiū. E grazie, prezidente, grazie, komisario. Pas eh. gančia. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, komisarė. Aš galvoju, kad tai labai svarbus darbas ir labai sveikinu komisarą ir visą jo komandą su atliekamu darbu. Bet vis tik tai yra ir tam tikro veidmainiškumo, net ir mūsų pasisakymuose, sakyčiau, čia mes sakome, kad norime sukurti bendrą europinę rinką, sustiprinti ją ir aš manau, kad visi tam pritartų, bet tam reikia skaidrumo, reikia konkurencingumo reikia atitinkamų išteklių, reikia atitinkamų ir terminų, pakankamai glaustų terminų galvojant apie artimą ateitį. Ir tūkstančius kartų apie tai kalbėta ir visi sutinka su tuo, bet kai pažiūri į tai, kokios pažangos yra padaryta. Štai jau turime ketvirtąjį paketą. Pažiūrėkime, kas buvo padaryta iki šiol. Prisiminkime diskusijas dėl recast. 6 mm, plus 1, dėlsimas, problemos ir pačioje komisijoje. Atrodo, kad ir, ir komisijai problemos viduje, ir taryboje problemos viduje. Matome visą tai ir, ir labai sunku tada patikėti, kad tikrai visi to norime, apie ką kalbame. Kalbame apie principus, apie vertybės, kalbame apie tai kasdien ir atrodo, kad tai tarsi savaime suprantami dalykai. Aišku, pasisakome už konkurenciją, už skaidrumą, už patikimus tvarkaraščius bet aišku, po to sudėtinga ir tuos sprendimus priimti, ir tuos sprendimus įgyvendinti, ir išteklių paskui trūksta, ir, ir po to, ką valstybė sako dėl kiekvienos e, eilutės mokesčių, pinigų. Akivaizdu, kad reikalinga politinė valia užtikrinti, kad būtų ir alternatyvus uh, Mm, finansavimo šaltiniai? Äh, Panas Lekenstein, ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, buvo patiktas pasiūlymas, kur yra daug aspektų, dėl kurių galima susitarti ir tokiu būdu žengti e, žingsnį link mūsų bendro tikslo. Uh, Aš norėčiau dar pateikti vieną klausimą dėl atsiejimo. Ponas Groš apie tai jau kalbėjo, bet jis palėtė tik vieną aspektą. Mums pateiktame pasiūlyme yra numatyta galimybė uh, E, tam tikromis aplinkybėmis išlaikyti holdingo struktūrą. Na ir paskui yra e, nustatomos sąlygos tokiai holdingo struktūrai. Bet galbūt ar jūs, ar ponas Rytke galite paaiškinti, kodėl e, įmonė Europoje turėtų tokiamis sąlygomis siekti to holdingo, išlaikyti tą holdingą. Kodėl tai turėtų daryti? Kodėl jums tai atrodo alternatyva? Man atrodo, kad e, jūs ne apie viską dar pagalvojate. Gerbiamas e, komisarius, sakėte, kad čia negali būti jokių kompromisų. Nagi, nagi. E, mes jau esame nekartą tai girdėję, bet vis dėlto galų gale pavykdavo pat, e, protingai susitarti. Ačiū, ponas Tremosta. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Sveikinus atvykus į parlamentą ir du klausimai labai trumpai. Pirma, jūs atsakydamas į mūsų klausimus kalbėjote apie Europos geležinkelio agentūrą. Aš noriu pasiteirauti, ar pagal ketvirtąjį geležinkelio paketą būtų kokių vilčių tikėtis, kad turėsime europinį reguliatorių. Ir jeigu taip, aš manau, kad. Mm, Europos parlamentas būtų pasirengęs priimti tokį pasiūlymą, nes praeitais metais diskutavome dėl rikast ir, man atrodo, vienas iš tokių tvirčiausių sutarimų buvo, kad visi sutikome, kad reikia Europos rinkai, reikia Europos reguliavimo. Ir mm, Baltojo knygoje dėl transporto ir, ir ponas Grš paminėjo, irgi taip pat buvo pripažįstamas tas poreikis ir, ir net ir jis pats parėmė jį. Taigi, ar būtų įmanoma ką nors padaryti, ne vien tik tai nacionalinių reguliatorių tinklą sukurti, bet žengti toliau. Antras klausimas būtų dėl tarybos biudžetinių pasiūlymų. Ar jūs galvojate, kad tikrai pakaks pinigų um, bazinio tinklo pasiūlymams, pagrindinio tinklo pasiūlymams įgyvendinti? Ačiū pirmininkė, dabar dėl geležinkelių mm, tinklo. Visų pirma, aš labai e, džiaugiuosi kad jūsų pasisakymė tiek buvo skaidrumo daug ir dėl kabotažo, ypač ką kalbėjote. Dabar čia iš tikrųjų visų pirma dėl, dėl kelių dalykų, kas tikrai jautrus, reikia pagerinti paslaugų teikimą, kad būtų priimtinesnės geležinkelio, patrauklesnės geležinkelio paslaugos. Ir komisarė visų pirma, dėl tos reformos, kurias pasiūlėte, norėčiau pasakyti, Mm, štai ką atrodo, kad e, dėl tų trijų užsibrieštų tikslų jūs e, pasiūlyti vieną magišką formulę liberalizavimą, tarsi magišką, bet e, man atrodo, lyg ir pamiršome esminius dalykus ir mm, prisimint prancūzų posakį, tarsi vežimą statome prieš arklį. Šiandien mes turime vis mažiau finansinių išteklių, kuriuos galime investuoti į infrastruktūrą, o norime efektyvaus geležinkelio tinklo Europoje ir tam reikia milžiniškų investicijų į geležinkelio infrastruktūrą. Ir visi tyrimai e, tai rodo, ar tai užsakyti e, valstybinadžių ar, ar, ar, ar kitų, reikia gal kokių 300 milijardų. Uh, Bet e, po vasario 8 dienos vadovų susitikimo, kaip buvo, ką komisija siūlė, jos pasiūlymas yra labai smarkiai apkarpytas keliais milijardais. Taigi aš sakyčiau, kad tai yra dogmatiškas, labai toks ribotas požiūris. Ir į tai, ką komisija siūlo dėl liberalizavimo, tai aš norėčiau tai pakritikuoti. Ir aš manau, kad reikia uh, apie tai galvoti. Pavyzdžiui, dėl SNCF, tarkim, 7 milijardai yra įsiskolinimas. Ir jeigu palyginti su 2012 metų situacija 8 milijardų dar apkarpimas numatomas, tai ka, kokia bus situacija? Tai galvokime tada, koks yra, ką valstybės e, to, at, at, dėl to galvoja ir jūsų požiūris, liberalus požiūris, tam tikra prasme gan toksai nelankstus, jūs norite europinio uh, bendro modelio, bet tokios sistemos, kuri būtų vieninga visur. Bet man atrodo, kad reikėtų galvoti, aišku, apie uh, agentūros uh, tvirtesnius įgaliojimus ir reikia galvoti apie bendrus tikslus, bet palikti lankstumo galimybių valstybėms narėms. Arba pavyzdžiui, tai su holdingo modeliu, kad jis būtų tikrai efektyvus ir kad niekas nebūtų diskriminuojamas. O, ir ypač per jūsų patiktus pasiūlymus. Tai, um, na, komisarė kaip ir dėl valdysenos, ką jūs pasakėte, aš galvoju, kad jūs turėtumėt ir šiuo atveju dėl liberalizavimo, kad sušvelntumėt savo pasiūlymus. Ačiū. Three minutes, please. Excellent. Oui, merci, Monsieur le Président. Ponas Balsan, trys minutės. Ačiū, ponė, ponė pirmininkė, dėkui komisarė. Jūs e, savo kalboje minėjote apie tai, kad e, geležinkelių e, transportą tarsi bando perimti automobilių kelių transportas. Tam aš galiu jų tik tai pritarti. Bet aš nepritarsiu tą tai išvadai, kurią jūs e, padarėte dėl politikų noro investi norų investicijos rytyje ir tarsi e, sakome, kad dėl to šiandien geležinkelių sistema praščiau veikia. Be to, e, jūs kalbėjote apie konkurencijos ir liberalizavimo nešamas pranašumus. Atrodo, kad to tikrai trūksta. Jūs sakote, kad keleiviai e, nori, kad konkurencingumas didėtų. Aš galiu pasakyti, kad ne. Keleiviams reikia traukinių, kurie atvažiuoja ir išvažiuoja laiku, kurie veikia saugiai ir kurie e, leidžia jiems nuvažiuoti, kad ir kur bereikėtų geografinių požiūrių. Nes e, rūpinant ar e, tą distanciją, ar tam tikras maršrutas yra pelningas ar nepelningas, ar liberalizacija gyvenint ar ne e, Dėl holdingų jūs sakote, kad daugiau jų nebereikia pagal geležinkelio paketą. Jau anksčiau buvo pateiktas panašus klausimas. Egzistuoja labai gerai veikiantis holdingai ir vienintelė problema yra skaidrumas, būtiniausias e, finansinių srautų skaidrumas viename ar kitame tarp vieno ar kito holdingo ir operatoriaus. Jeigu yra tenkinama skaidrumo sąlyga, tai nėra jokios prasmės uh, keisti esamą sistemą visose valstybėse narėse, nes mes žinome, kad holdingai atveria neblogų galimybių. Ir trečias dalykas, aš jūsų labai atidžiai klausiausi, bet jūs nekalbėjote apie darbuotojus ir e, geležinkelio e, srities darbuotojų atlyginimus. E, šiandien po pietų e, jūs, e, mes visi bendrai kalbėsime apie oro E, transporto darbuotojų e, veiklos sąlygas. Jos turėtų būti užtikrinamos tokios pat ir e, oro transporto srityje, ir geležinkelio srityje, nes dabar atrodo, kad geležinkelio darbuotojų darbo sąlygos yra plastesnės. Mes turime sugrįžti prie šiandien jūsų pristatytų kuo liberalesnių pozicijų, bet pirmiausia, mes turime galvoti apie socialinius reikalus. Ačiū, ponė Bicep. Gal galėtumėte išjungti mikrofoną. Ponas Ertung dabar. Ačiū pirmininkė. ES piliečiai ir pilietės, gerbiamas komisarė, šiuo metu susiduria e, su problemomis, kurias sukelia e, skirtingų greičių vykstantis liberalizacijos procesai. Kodėl aš taip sakau? ogi dėl to, kad e, žiniasklaida nuolat apie tai yra kalbama. Taip pat e, sakoma, kad e, liberalizavimas vyksta dėl ideologinių priežasčių. Gerbiamas komisarė, turiu porą klausimų jums. Kai vyko diskusijos dėl viso ketvirto geležinkelių paketo, nebuvo jokio pasiūlymo dėl geležinkelių infrastruktūros finansavimo. Kaip turėtų vykti finansavimas? ES nėra nei vienos valstybės narės, kur uh, netrūktų investicijų į geležinkelio infrastruktūrą. Ką ketina daryti Europos komisija spręsdama šią bėdą? Man iš jūsų žodžių uh, pasirodė, kad kažin ar mes šią problemą išspręsime kodėl įmonės turėtų investuoti milijardų milijardus į infrastruktūrą, jeigu jos nebeturi jokios įtakos infrastruktūrai, negauna jokio pelno. Tai kodėl įmonės turėtų investuoti? Kokia viso to prasmė? Gal galite paaiškinti? Dar vienas klausimas. Komisarė, jeigu aš teisingai prisimenu, nuo šių metų sausio pirma, pirmos dienos įsigaliojo peržiūrėta direktyva RECAST. Na ir daugelis pratęsė kolegos Bach mintį. Ko mes siekime ES? Apie tai kalbama peržiūrėtoje RICAST direktyvoje. Kodėl šios direktyvos taikymo rezultatų nepalaukėme? ir galbūt vėliau galėsime ir spręsti problemas. Man atrodo, kad nepasiekėme e, direktyvos peržiūrėjimo tikslo. Man atrodo, mes dabar tiesiog siekiame ideologinių tikslų. Na ir paskutinis klausimas, komisarė. Jeigu viskas jau taip gerai ir teisingai, tai kodėl jūs vėl atidėjote ketvirto geležinkelių paketo paskelbimą? Ačiū, ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų matosi, kad e, klausimas yra gana sudėtingas ir natūralu, kad e, e, geležinkelių projektai, kaip ir energetikos projektai, jau tampa politiniais, o ne vien tik tai ekonominiais. Todėl, kad geležinkelių tu praktiškai kiekviena valstybė užsitikrina ta, tam tikrą dalį krovinių, kurie yra pastovus, yra pastovios pajamos ir per eilį dešimtmečių sukurta sistema neša pridėtinę vertę ne tik tais piniginę vertę, bet ir tam tikrom darbo vietom. Ir iš tikrųjų manau, kad vienas iš pagrindinių, ko gero, čia probleminių dalykų tai yra liberalizavimo klausimas. Aš tai siūlyčiau komisarė galbūt ateityje keisti galbūt visos Europos geležinkelių sistemos transformavimą, e, vykdant teisingą ES politiką mum palankę linkme. Ir dabar jau mes labai daug prarandam darbo vietų, daugelis įmonių bankrutuoja ES, įsikelia į trečiasis šalis, ir taip mes prarandam ne tik tai darbo vietas, bet dar iš įvairių fondų sumokam įvairius e, dėl darbo praradimo kaštus, kurie per metus sudaro 500 milijonų eurų. E, iš tikrųjų, matomai kiekviena iš valstybių pagal savo geografinę, pagal savo investicijas, pagal tinklų ilgį kėlė ir kels šitą probleminį klausimą. Pavyzdžiui, Baltijos valstybėse visiškai yra skirtingas kelių mokestis sunkiasvoriam transportui, kurie veža savo krovinius keliais. Yra išplėtota šita sistema, dirba tūkstančiai žmonių. Ir man pasakykit, kodėl mes turim džiugiai jaustis dėl šito geležinkelio paketo, kad jeigu pas mus darbo vietų sumažės, o padidės, pavyzdžiui, šimtas vietų sumažės Lietuvoje, o padidės trim vietom aukštai apmokomom, pavyzdžiui, kažkokie kitoj ES valstybei. Reiškia, mes visada turėsim šitą problemą. Todėl yra dar kitas klausimas taip vadinamas skirtingos vėžės. Jeigu tik mes paleisim liberalizavimą, tai faktiškai po kažkiek tai laikotarpio trečios valstybės, ypatingai Rusija, kurioje neveikia liberalizmo ir teisingos konkurencijos dėsniai, tiesiog e, dempinguos. Ir po tam tikro laikotarpio, kada mūsų infrastruktūra jau visiškai apmirs, jie tada pakels kainas. Todėl čia iš tikrųjų labai yra daug klaustukų, aš tikrai pritariu bendram principui, kad reikia kažką daryti, kad ateitie krovinių srautai būtų perkelti iš kelių į geležinkelio transportą, taip pat dėl keliaivių srautų pervežimo greitesnio ir pigesnio. Daug yra teigiamų dalykų ir niekas nesiginčia, bet galbūt liberalizavimo patį apibrėžimą ir principą taikant šitoje srityje, jį reikėtų galbūt pakeisti ir galbūt mes tada surastumėm žymiai daugiau konsensus ir sutarimo. Ačiū labai. Thank you very much. Now, Mrs. Ayala Sender. Ačiū. Toliau ponė Ajala Sender, kalbėtojų sąrašą baigiu, bet leisiu Jums dar kalbėti, jeigu kalbėsit labai trumpai. Kompasijom, siento haber llegado tarde. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad pasigailėjot manęs, nes aš pavėlavau, Ispanijoje turim problemų, todėl uh, užgaišau ir, ir labai atsiprašau už pavėlavimą. Bet uh, mums reikia europietiško geležinkelio, mums nereikia vokiško ir ispaniško geležinkelio. Ir būtent to mes siekiame, atskirdami operatorius, gerindami koridorius, stiprindami operatorių padėtį. Dabar turime ketvirtąjį paketą, susidedantį iš skirtingų elementų. Bet e, išsky, iškyla dvi rimtos spragos, mano nuomonė. Pirmiausia, finansavimas finansavimas sumažėjo, kaip žinia. Be to e, atsirado dar viena, e, atsiranda dar viena valstybė narė. Šiuo metu susidurėme su, su kritinė padėtimi, nes trūksta investicijų. Kitas dalykas, dar svarbesnis mano nuomonė, yra tas, kad nėra socialinio mechanizmo mes šio paketo nesugebėsime įgyvendinti, jeigu netremsime didžiausio iššūkio, tai yra geležinkelio sistemos atvėrimo. Ir tai bus susijęs su darbuotojų e, padėtimi. Mano nuomonė, šis paketas nėra gerai subalansuotas, nes socialinis aspektas, kuris yra būtinas, nėra įtrauktas. Tik tada e, tas paketas bus patikimas, jeigu bus įtrauktas socialinis paketas. Gerbiamas komisijos nariai, Aš e, manau, kad jūs galėsit gana detaliai atsakyti viską. E, manau, kad jūs galėsite į daugelį klausimų atsakyti e, kartu. Dauguma pastebėjimų yra susiję su e, skirtingų paketo elementų vertinimu. Ir mes e, turbūt apsirengę esame dar toliau diskutuoti šiais klausimais, bet pirmiausia, aš pakalbėsiu apie žimtumą ir socialinę pusę. Liberalizavimas nevyksta savo paties labui. Per 20 metų 43 procentai sumažėjo darbo vietų geležinkeliuose, 70 procentų Vengrijoje, Rumunijoje 60 procentų. Ar dabartinės siūlomas mechanizmas uh, neduoda gero atsakymo užimtumo didinimui, mes vertiname poveikį ir 34 milijardai papildomai e, gali būti sutaupyti, jeigu sukursime papildomų kilometrų keleiviui. E, daugybę darbo vietų galime sukurti tokiu būdu. Šis dokumentas yra parengtas labai kruopšiai ir atidžiai. Yra numatytos ir būtinos socialinio dialogo nuostatos, darbuotojų socialinio dalyvavimo mechanizmas. Bet problema ta, kad jeigu geležinkeliai dinks, užimtumas darbo vietos irgi dinks. Ir mūsų tikslas yra padidinti teikiamų paslaugų geležinkeliuose apimtis. Aš jokių būdų uh, šių pateiktųjų argumentų e, nepatvirtinsiu. Jūs sakote, kad mes viską darėme e, tuščiai liberalizuodami e, sistemą. Mes logiškai visur veikėme kokia buvo prasme šį paketą atidėti vėlesniam laikui. Ar kai vienam mėnesiui e, paketą atidėjome, iš tiesų dramatiškai pasikeitė padėtis. Aš iš darbo patirties e, savo komisijoje žinau, kad vienas mėno, jeigu buvo numatyta gruodžio 19, buvo priimta sausio 30 dieną, nieko nereiškia. Taigi labai greitai šis dokumentas buvo priimtas, nes e, komisijos darbo atverkė, kaip žinia, yra labai sunki. Taigi mes dirbame kiek įmanoma praktiškiau ir realistiškiau. Kitas dalykas, dėl įmonių atskirimo. Jūs sakėte, kad atskirimas nėra gerai, nes įmonės yra investavusios infrastruktūrą. Investuotojas neinvestavo infrastruktūrą, mokesčių mokėtojas investavo infrastruktūrą. 2009 metais e, subsidijos plus mokesčių mokėtojų investicijos sudarė 46 milijardus eurų. Tai irgi nėra subalansuota, nėra tvaru. Ir būtent, kai kalbame apie tai, kad reikia sukurti daugiau paslaugų ir daugiau investavimo galimybių, uh, E, turime e, nepamiršti, kad pakete apie tai yra kalbama, paketu yra to siekiama. Kitas dalykas yra iškelta mintis atskirti operatorius ir e, ats, apie tai skirtingose paketo dalyse kalbama. Kodėl mes kalbame ne vien tik apie saveikumą? Saveikumas e, sukels problemų, jeigu nebus bendros geležinkelio erdvės, jeigu bus e, E, tik tai nacionalinio masto geležinkelio sistemos visi veiks, tik tai nacionaliniu mastu ir nereiks net kalbėti apie efektyvę ir veiksmingą geležinkelio erdvę Europos mastu. E, jeigu uh, bus uh, valstybių intervencija, tada iškils būkštavimų dėl konkurencijos iškraipimo. Uh, Mes norime užtikrinti, kad įplaukos iš infrastruktūros leistų paremti veikėjus ar įmonės dirbančias kitose kon, e, konkurencingose srityse. Pavyzdžiui, kitų valstybių narių operatoriai galėtų pasinaudoti tokiamis valstybėmis. E, jeigu, pavyzdžiui, mokesčių mokėtojų pinigai yra surenkami infrastruktūrai, tai e, juos reikėtų panaudoti efektyviau ir naudingai visiems. Kitas dalykas dėl resursų efektyvumo. Mes lauksime jūsų sprendimo dėl daugiametės finansų programos ir pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti. Kaip aš jau sakiau, e, priimta suma yra mažesnė negu kad mes tikėjomės, bet tiesą sakant, e, tai yra ir gerokai mažiau negu iš tiesų reikia investicijoms. Siūloma e, finansavimas yra žymiai mažesnis negu uh, valstybių narių poreikiai ir įsipareigojimai investuoti infrastruktūrą. E, bet čia reikia atsižvelgti į platesnį kontekstą. E, kalbant apie Europos geležinkelių agentūrą, jos vaidmuo yra numatytas sustiprinti. E, kai kalbame apie ateities būsimąjį Europos geležinkelio tinklų operatorių, tai turime suprasti, kad pirmiausia reikia vieningo tinklo. Mes turime Europos oro erdvės saugos agentūrą. E, turime kažką panašaus sukurti ir geležinkelio srityje. Bet e, geležinkeliuose iškyla tam tikrų pastebėjimų, kad nacionalinės saugos agentūros negali prarasti savo funkcijų ir tai turi, e, jos turi savo prerogatyves išlaikyti. Buvo pateikta šiek tiek klausimų dėl E, pelningų, nepelningų įmonių, sakė, kad pelningosios turi paremti nepelninguosius, ar mes ką nors siūlysime šioje srityje. Taip, mes siūlysime, nes mes siekime ekonominės pusiausvyros e, valstybių narių viduje bus ieškoma sprendimų ir toliau e, tęsime, toliau dirbsime įprastą tvarką. Tarp kitko, aš nepaminėjau Junktinės karalystės patirties. Aš vadovaujuosi tokiomis racionaliomis prielaidomis Manau, kad tai daryti yra kur kas geriau. Ir tik taip mes galime rasti geresnių sprendimų geležinkelio verslui. Dėl izolizuotų geležinkelio tinklų. Ta klausimą reikėtų spręsti atskirai ir, kaip aš jau minėjau, nacionalinių saugos institucijų uh, atsakomybė bus išsaugota, jos savo vaidmens nepraras. Mes nieko nesakome apie poreikį privatizuoti ar nere, ne, apie tai, kad nereikia privatizuoti. Uh, Mes e, neturime jokių šanksinių nusistatymų dėl nuosavybės. Pačios geležinkelio bendrovės, pačios įmonės, e, kurioms priklauso e, infrastruktūra, pavyzdžiui, arba kurios operuoja tinklus, pagal šį paketą nepraras savo reikšmės ir viešųjų pirkimų taisyklės jų padėties nepakeis. Taigi tokios yra pagrindinės aktualijos. Buvo e, pasakyta, kad yra pasiūlymų nedelsiant pakeisti holdingų struktūrą. Aš kaip jau sakiau, mes sutinkame su esama holdingų struktūra, bet norime labai aiškiai suprasti, kad e, tarp infrastruktūros ir operatorių e, vykdomos finansinės operacijos yra labai skaidrios. Tai yra vienas iš mums svarbiausių klausimų. Ir mūsų paketas iš esmės tam ir buvo skirtas. Mm, buvo sakoma, kad geležinkeliai labai e, aktyviai konkuruoja su kitomis transporto rūšimis. Milžiniškas klausimas yra, kaip užtikrinti sąžiningą konkurenciją su kitomis transporto rūšimis. Apie tai mes jau esame diskutavę daugeliu kitų progų, bet dabar jau baigime apie geležinkelio paketą. Ačiū. Ačiū komisarė. Manau, kad tikrai mūsų laukia įdomios savaitės ateityje. Mes sprendžiame, kas bus pranešėjai dėl šio paketo ir tikiuosi per artimiausias dienas jau galėsime priskirti ir konkrečias pavardės. Noriu paklausti, ar, kas dabar dėl švar, dėl kito mūsų punkto, dėl švarios energijos transportui e, kalbės e, panas Reuter komisaras. Komisaras vėl, tai žodis jums prašom. Taip, dar vienas svarbus paketas. Pirmininkas, visuomet ta problema iškyla, kai žmonės išeina iš salės. Labai prašau išeiti tyliai, kas išeinate. Tikrai čia šioje salėje daugiau kitokių posėdžių vykti negali, kaip tik tai šis, kuriame dalyvauja komisaras. Taigi prašau tuos, kurie nori šiaip posėdžiauti, išeiti už salės durų. Komisaras, taip, dabar dėl mobilumo e, transporto. Vieną milijardą eurų kasdien, kasdien e, skiriame um, kūrui, mūsų automobiliams, lėktuvams, transporto priemonėms tikrai negalime ir taip toliau gyventi, turime gerinti energijos suvartojimo efektyvumą ir tikrai labai uh, intensyviai dirbsime šioje srityje. Mokslo tyrimų, apmokesnimo srityje, nustatant uh, išlakų mažinimo uh, sta, uh, tikslus, bet taip pat ir dėl kūro um, standartų. Uh, 2,5 procento, tiesa, mes tam išleidžiame nuo BVP dabar. Taigi turime imtis labai e, ryštingų ir sparčių priemonių, galvodami apie alternatyvų kūrą, kad būtų galima spręsti tą problemą, kad tai yra ir ekonomiškai netvaru, ir aplinkosaugiškai nesubalansuota. Taigi reikia sukurti ir naujų verslo galimybių naujoms įmonėms, ir naujų darbo vietų sukurti mūsų piliečiams. Čia būtų trys elementai, kai kalbame apie švarę energiją transportui šiame pakete, kurį tik patvirtino komisija. Komunikate buvo pristatytos visos alternatyvios strategijos ilgalaikiam laikotarpiu, galvojant apie energijos šaltinių diversifikavimą transportui buvo ir minimalus nustatyti reikalavimai elektrinėms transporto priemonėms, kiek, kiek jos turi nuvažiuoti, hidro, vandenilių varomoms transporto priemonėms, e, taip pat ir kitoms alternatyvioms transporto priemonėms. Ir aišku, tai buvo trūkstama grandis. Galvojant toliau apie energijos paketą Plavininkystėje reikia galvoti apie tai, kaip pereiti nuo e, naftos prie visapusiškos strategijos tai visapusiška strategija, nes e, siūloma e, sklandžiai pereiti nuo dabartinio varianto prie tikrai tvaresnių sprendimų. Šiame pakete galvojama, kaip e, infrastruktūrą plėtoti, kad būtų galima brandžias alternatyvas pasiūlyti naftai, kad būtų galima tai plačiau išplėsti valstybės narėse. Ir tai, aišku, leis išplėtoti rinką nuosekliai, o ne fragmentuotai. Strategija yra su suderinta, kadangi ir e, vartotojai buvo įtraukti, ir energetikos ir automobilių e, sektorius. Pasiūlyme yra minimalus infrastruktūros reikalavimai piliečiams ir verslui, tai aišku galima dabar viską jau prognozuoti ir sprendžiama ta problema, kas buvo pirma višta ar kiaušinis. E, tai, kad kol kas trūko bendrų europinių standartų dėl kūro papildymo, dėl saugojimo ir taip toliau, aišku, potencialius investuotojus į infrastruktūrą ar e, potencialius investuotojus alternatyvius, e, alternatyvias transporto priemonės, e, vartotojus, tai atgrasydavo. Tad labai svarbu buvo galvoti apie infrastruktūros plėtrą. Aišku, kad ši iniciatyva yra palanki verslui, nes sukurs daugiau aiškumo ir privatus sektorius galės lengviau investuoti į naują rinką. Labai svarbus yra privatos sektorius dalyvavimas plėtojant šias technologijas, dėgiant jiems, nes tai reikš, kad Europos viešųjų sektorių, viešųjų finansų sektorių bus mažesnė našta perinant prie alternatyvaus kūro. Aišku, yra įvairių priemonių, kurias galima panaudoti čia. Valstybės narės galės tokiu būdu skatinti skatinti privataus sektoriaus investicijas, bet aišku, reikia ir direktyvos, kad būtų aiški įstatyminė bazė, kad būtų aiš, tik, tuk, teisinis aiškumas tiem, kurie ketins investuoti į tą sritį, kad būtų aišku dėl standartų, vartotojai galės pasi, sprendimus daryti pasiremdami tinkamą informaciją. Pasiūlyme bus skatinama techninių duomenų, žinių kūrimą, konkurencingumo stiprinimą, kad nebūtų ES konkurencingumo saugumo e, padėtis blogesnė nei kitur, kad neprarastumėm dėl to e, mūsų situacijos pranašumo. Aišku, tai turės didžiulį poveikį mobilumui, judumui ateityje. Taigi, tai labai svarbus pasirinkimas, pasirinkamas judumas, e, bet aišku, tai ir visuomeninis pasirinkimas, aplinkosauginis, ekonominis tvarumas, kas bus užtikrinta. Tai tiek ačiū. Ponas Groš. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, ačiū už šios įžanginius žodžius. Ką tik įvyko diskusija apie geležinkelį, dabar visai naudinga pakalbėti ir apie alternatyvę energiją. Na, iš esmės pasakyčiau už tai, ką. Man atrodo, kad visiškai suprantamas jūsų pasiūlymas. Norėčiau užsakyti, kas man svarbiausia dėl alternatyvaus kūro. Aš džiaugiuosi, kad iš, iš šią temą buvo pažvelgta e, iš kiek kitos pusės. Ypač, e, kaip kad paminėta ir baltojoje knygoje, transportos rytyje svarbu kalbėti apie kelias alternatyvas, o ne apie vieną. Kai kalbame apie įvairias alternatyvas, turime atsižvelgti ir į pasiūlą, e, taip pat ir infrastruktūrą. Trečia, tarpusavio saveikumas ir suderinamumas, tai taip pat yra labai svarbus dalykas. Mes e, kuo puikiausiai žinome, kad e, daugelis e, piliečių bijo pasikeitimų ar naujovių, nes nežino, ar tai reikš didesnį mobilumą, ar nebus sukurta papildomų biurokratinių kliučių. Man atrodo, kad reikėtų pažvelgti ir kitas rytis, pavyzdžiui, į e, telefonų ryšio sritį. Čia yra įvesti europiniai standartai. Na ir tai yra svarbu norint įtikinti ne tik vartotoją, bet ir užtikrinti, kad įmonės nepersikeltų iš Europos į užsienį. Ir dar viena pastaba. Aš mačiau, kas vyksta Vokietijoje. Ir galiu pasakyti, kad informacinis aspektas labai svarbus. Jeigu rytoj pradėsime naudoti kažkokią alternatyvų energijos šaltinį, o kitą dieną, e, jeigu paaiškės, kad tai labai pavojinga piliečiui ar aplinkai, tai tikrai nesugebėsime įtikinti visuomenės. Man atrodo, kad labai svarbu vartotojui nuo pat pradžių teikti patikimą, sąžiningą informaciją. Aš galiu pasakyti, kad iš esmės mes sveikiname jūsų pasiūlymą, jį reikėtų vienoje ar kitoje vietoje pataisyti, bet iš esmės tai yra teisingas kelias į ateitį. Akadrau... Elkadrauji. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir aš komisarui už tai, kad jis pristatė pasiūlymą apsiribosiu keliomis bendro pobūdžio pastabomis man irgi atrodo, kad ta strategija, kuri yra išdėstyta dokumente, skamba labai įtikinamai. Tačiau kyla klausimas, kaip viskas bus įgyvendinta praktikoje. Man atrodo, kad čia reikėtų kontroliuoti veiksmus tarp kompetitingų institucijų nacionalinių ir europinių lygmenių. Taip pat būtina atsižvelgti ir į vartotoją. Galbūt taip pat reikėtų užtikrinti ir didesnį tvarumą, naudojant kažkokį kūrą. Dėl um, lengvųjų automobilių pavyzdžiui, čia elektromobiliai kainuoja du kartus brangiau dėl infrastruktūros. Tai taip pat yra svarbus dalykas. Mes turėtumėm e, skatinti vartotoją naudotis tvariausiamis transporto rušimis. Taigi, reikėtų siekti ir techninės harmonizacijos. Jūs patikėte pasiūlymą, jis yra neutralus technologijų atžvilgių, tuo džiaugiuosi. Uh, Tačiau man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kokiomis sistemomis naudodamiesi geriausiai pasiektumėm savo tikslų. Ne visos sistemos e, turi tokį patį poveikį aplinkai. Taigi, man atrodo, kad e, reikės pateikti vieną ar kitą pakeitimą, bet e, ir savo frakcijos vardu kalbėdamas galiu pasakyti, kad pasiūlymas yra geras, jūs pasukote teisingą linkmę. Galbūt bus lengviau susitarti dėl šio pasiūlymo negu dėl geležinkelių paketo. Ačiū pirmininkė, sako pane Maisner, dėkoju komisarui už pateiktą pasiūlymą, manau, kad jis buvo būtinas. Labai svarbu, kad būtų naudojamos alternatyvios energijos. Taip pat pateiksiu kad ir Vokietijos pavyzdį. Galima pervažiuoti visą e, Vokietiją ir yra įvairios vietos, kur galima pasikrauti elektromobilį. Daugelis e, žmonių to dar nežino. Gaila, kad e, žmonės tokia infrastruktūra nesinaudoja. Man atrodo, kad Turime sukurti reikalingą struktūrą ir elektromobiliams ir apie tai žmonės informuoti. Taip pat e, svarbu, kad e, būtų naudojamasi ir suskistintomis dujomis, ypač laivininkistės sektorija. Tai yra labai švari energija, puikia alternatyva laivininkistiai. Kai kurie uostai, pavyzdžiui, Rotterdamo arba Zebriuke uostai patys kūrė tokias infrastruktūras. Aš tikiuosi, kad ateityje tokios infrastruktūros bus skūriamos ne tik laivams, bet ir lengviesiams automobiliams. Tokio, tikiuosi, kad ateityje įvairioms transporto rušims bus pritaikytos tokios infrastruktūros. Uh, kaip galima būtų pritraukti investicijų? Jūs kalbate apie privačius investuotojus. Buvo paminėta ir Connecting Europe Facility priemonė. Čia taip pat buvo tikimasi, kad prisidės privatus investuotojai. Man atrodo, kad yra didelis iššūkis rasti tinkamus investuotojus. Ponas Groš yra visiškai teisus. Būtina vartotojui teikti teisingą informaciją. Pavyzdžiui, kai aš piluosiu automobilį kūrą, aš žinau, e, kokios yra to kūro charakteristikos. Taigi labai svarbu, kad vartotojai būtų teikiama tinkama infrastruktūra, ne vien tik tais, teikiama tinkama informacija, ne vien tik kuriama tinkama infrastruktūra. Ponas Kramer. Ačiū pirmininkė, aš taip padėkoju komisarui už pasisakymą. Taip, mes turime siekti veiksmingumo, tačiau turime būti atsargus, neturėtumėm um, įkliūti į spastus. Žinome, kad pinigų trūksta ir jų dar labiau trūks, taigi turime gerai pagalvoti apie tai, kur investuoti. Mes jau pasiekėme pažangos. Uh, tarkim, dabar lokomotyvai e, naudoja žymiai mažiau kūro negu kad prieš 50-60 metų, bet galime pasiekti ir dar daugiau dėl elektromobilių. Man atrodo, kad ši diskusija a, e, nėra nauja. Vokietijoje, Berlyne elektromobilis pasirodė, pasirodžius ir geležinkeliu jau daugiau kaip prieš šimtą metų. Vokietijoje teikiama a, e, daug subsidijų ir elektromobiliams, tačiau e, tie elektromobiliai nekažinkiek prisideda prie CO2 emisijų sumažinimo. Mes turėtumėm veiksmingiau e, mažinti CO2 emisijas, galbūt naudoti kitas transporto rūšis. Mūsų transporto ministras yra labai konservatyvus, bet netgi ir jis pasakė, uh, kad 90 procentų kelionės automobiliu Vokietijoje yra trumpesnės negu kad 6 kilometrai. Taigi, ko gero, tikrai, jeigu žmonės persėstų visuomeninį transportą miestuose, tai tikrai prisidėtų prie CO2 emisijų sumažinimo. Reikia kalbėti ir apie veiksmingumą, Man atrodo, kad e, kol kas elektromobiliai nėra tokie veiksmingi, kaip kad dabartiniai e, automobiliai, kurie turi potencialą emisiją sumažinti 25 procentais. Dėl atsinaunančio energijos šaltinių, man atrodo, kad geležinkelio įmonės turėtų prisimti tam tikras prievalės. Vokietijoje Per pastarosius 20 metų mes padidiname veiksmingumą 25 procentais. Ir dėl to, kad naudojame saulės energiją, bet kai aš žvelgiu geležinkelių įmonių administracinius pastatus, aš ten nematau jokių e, saulės baterijų. Tokiams įmonėms irgi reikia energijos ir jos galėtų naudoti saulės energiją. Galbūt e, tai reikėtų paminėti ir pasiūlyme, aš pateiksiu e, atitinkam pakeitimu, bet kokia atveju žaliųjų frakcija remia pasiūlymą. Merci, monsieur le président. Merci. Ponas Rykė, ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbiamas komisijos nariai. Pirma pastaba Aš nežinau, ar direktyvos pavadinimas yra labai geras. Tas žodis fuel, kuras, man jis nėra labai primtinas. Greičiau reikėtų gal kalbėti apie energetik, alternatyvę energetiką, ne apie kurą, nes kuras yra labai jau ribota savoka. Tiek norėjau pasakyti. Kitas dalykas. Nenoriu kartuotis, bet. Uh, uh, A, Connecting Europe Facility turi tiesioginio poveikio jūsų e, direktyvai, nes kalbama apie energetikos ir transporto sinergiją e, ir jų poveikį infrastruktūrai. Kitas dalykas, mes suprantam, kai kalbame apie infrastruktūros finansavimą, sakom, kad reikia finansuoti sistemas, kurios dar neegzistuoja. Mes tarsi kalbam apie automobilių, kurie dar nėra išvystyti e, finansavimą. Ir tada atrodo, kad valstybinės lėšos būtų metamos į tokią infrastruktūrai, bet e, su, pasiū, su tarybos pasiūlymu atrodo, kad finansavimas pamažu dinksta. Du klausimai gerbiam komisijos nariui. Pirmas dalykas - yra keletas kūro šaltinių, ener, alternatyvios energijos šaltinius. Kai mes kalbame apie e, e, alternatyvę energiją, mes kalbam ne apie skistasias dujas, bet apie e, bio dujas, biokūrą. Bio E, ne tik apie tą, kuris yra gaminamas žemės ūkėje, bet ir apie kitokias e, alternatyvaus kūro rūšis, pavyzdžiui, jūros dumblius. Taip pat e, kalbama apie hidrovandenilius. Apie vandenilius. Mes turim suprasti, kad reikia skirtingos infrastruktūros tokiu kurą naudojant. Uh, Ar mes galime ir toliau siūlyti tokius miglotus bendro pobūdžio dalykus, ar reikėtų pamažu pradėti galvoti apie konkrečias naujos energijos rūšis, nes kyla nemažai sunkumų ieškant e, realistiškų pasiūlymų. Čia susidurėme ir su kita energijos, e, energetikos problema. Energijos saugojimas ir kaupimas tai yra susiję ir su transporto sauga, ir e, su kūro kaupimu. Tas yra aktualu ir, e, važiuoju, Vokietijoje, kur yra kalba apie alternatyvios energijos saugojimo galimybės, pažiūrėjau, vandenilių atveju. Lygiai tas patį galim pasakyti apie elektros energijos automobiliuose kaupimą, saugojimą. Turim ieškoti sprendimų, kurie būtų suderinami. Nes dabar atrodo, kad kalbama apie energijos kaupimą transportui, energijos e, saugojimą ar kaupimą bendrai. Turim aiškiau numatyti e, šias sąlygas. Aš išvelgiu dvi e, dar kitokio pobūdžio problemas. Kai kuriuose valstybėse narėse e, E, yra kalba apie e, kūro šaltinių geolokalizaciją. Tai apibrėžus mums būtų gerokai lengviau. Kitas dalykas, e, turime numatyti daug aiškių normatyvų, kurie turėtų būti gyveninti, bet reikėtų tiksliau numatyti jų tikslus. Aš manau, kad ši direktyva yra pirmoji bendro pobūdžio direktyva. Joje numatytos tam tikros gairės ir reikėtų pradėti galvoti jau apie realią įgyvendinimo stadiją. Ponas Rimi, ačiū ponė pirmininkė, dėkoju komisarė už šį pristatymą. Aš visiškai pritariu jūsų tikslui, kad reikia pamažu pereiti e, prie kitokios energetikos transporto srityje, bet aš turiu techninio pobūdžio klausimą, kuris išplaukia iš ketvirtojo direktyvos straipsnio. Europos komisija nori padidinti elektromobilių įkrovimo e, taškų kiekį. E, tai yra susijęs su elektromobilių plėtra. Bet reikėtų kalbėti apie uh, E, įkrovimo rozečių standartizavimą visoje Europoje. Europos komisija kalba apie labai e, specifines įkrovimo stotis ir kokie klausimai čia iškyla. Trečiojo tipo e, rozetės, man atrodo, ypač Prancūzijoje apie tai buvo plačiai kalbama ir jos jau labai paplito. Man atrodo, kad Prancūzija šiuo požiūriu yra šiek tiek labiau pažengus negu kitos šalis. Ir E, apie 50 e, tūkstančių tokių taškų jau yra įkurta, bet kokių jūs turėtumėte konkretesnių pasiūlymų šiuo konkrečiu klausimu? E Ačiū pirmininkė. Aš šį pasiūlymą ir jo raidą taip pat labai atidžiai stebėjau, man buvo labai įdomu, bet gana skeptiškai aš vertinu susidariusią padėtį. Ypač kai kalbame apie naujus naftos šaltinius, kurie dabar e, išrandami ir plėtojami, aš labiau tikėčiausi kitokio, realesnio automobilių kūro tipo pasikeitimo. Čia kaip su Ispanijos mokesčiais buvo sakoma, kad bus iš esmės pakeista padėtis, bet iš esmės niekas smarkiai nepasikeitė. Ir e, galiausiai buvo pateiktas e, gana neaiškus modelis. Um, Ispanijoje e, dalis taksistų vairavo hybridinius taksi ir apie 2000 eurų kiekvienais metais kiekvienas jų su taupė. Ir e, dabar atrodo, jie perna prie Toyotos Prius automobilių. E, reikia sakyti, kad čia iškyla nemažai problemų ir su Europos automobilių gamintojais. E, Toyota Prius, manau, yra vienas iš gerų, geros praktikos pavyzdžių. Infrastruktūroje taip pat yra nemažai problemų, su Europos komisija apie tai kalbame jau daug metų ir aš tikiuosi, kad galų gale kas nors iš energetikos generalinio direktorato sureaguosi mano pasisakymus. Transporto sektorius dabar jau bando apsimti atsakomybę už energijos tiekimo tinklų sukūrimą ir užtikrinimą, bet reikėtų pagalvoti ir apie tai, kiek tai kainuoja energetikos bendrovės galėtų čia padėti. Galbūt reikėtų priversti energetikos bendrovės teikti finansavimą. Jos e, turėtų labiau prisidėti prie transporto sektoriaus raidos. Taip pat dokumente yra skirsnis, kuriame kalbama apie bendrą finansavimą E, įkuriant tam tikrus elektromobilių įkrovimo taškus. Tai yra būtiniausia infrastruktūra. Bet aš norėčiau paklausti, kaip bus su naujų automobilių e, eksploatavimu, kaip užtikrinsime jų saugą. E, Ispanijos taksi vairuotojai man sakė, kad jie susiduria su ypatingais sunkumais. Jeigu, pažiūrėjau, susiduria su benzininiu automobiliu, uh, E, tai e, jų automobiliui yra padaroma kitokia žala negu tam kitam automobiliui. E, kiek kainuotų hybridinių automobilių skatinimo sistema? Vyriausybės turėtų raginti ir skatinti automobilių parko modernėjimą, tam reikėtų atitinkamų paskatų, asignacijų. Žmonės turėtų būti skatinami naudoti tokius automobilius, naudoja, e, kuriuose deginamas kitoks kuras, kuris yra mažiau taršus. Man dabar jau būtų labai įdomu sužinoti, kaip tai vyks, nes laiko nedaug, investicijų nedaug, nu, pokyčių reikia daug. E. Ačiū už Jūsų pastabas ir komentarus. Be abejo, mūsų pasiūlyme yra nuostatų, kuriuose kalbama, jog būtina deramai informuoti visuomenę. Finansavimo problema be bejonės buvo paminėta. Tiesą sakant, aš pamiršau pakomentuoti rodytąją skaidrę. Pasiūlymas dėl finansavimo kol kas susideda tik iš e, tam tikrų skaičiavimų. Mes tikimės, kad reikalingą tinklą finansuos privatus sektorius ir privatus investuotojai. Čia mes kalbame tik apie 10,5 milijonų, kurie yra reikalingi infrastruktūrai E, virsti realybę. Bet e, šioje skaidrėje aš norėjau parodyti, kiek mes prarasime, jeigu toliau naftos kainos taip sviruos. Kartais 50, kartais 40 milijardų, 60 milijardų per metus gali būti prarasta. Taigi ten buvo tam tikra iliustracija, e, tas skaidruolė, kurią aš norėjau parodyti. Toliau, elektromobilumas. Tas tema jau senai gvildenama ir uh, Mums patiems labai įdomu ir esame suinteresuoti tuo, kad išsiaiškintume, koks yra elektromobilių e, gyvenimo ilgis, kiek ilgai jos gali būti eksploatuojamos, kokiu kitų problemų gali išskirti. Kaip sakėte, mes uh, Kaip Ajala Sender sakė, mes bendradarbiavame su energetikos generaliniu sekretorietu. Viskas yra susiję su bendradarbiavimu. Mes dirbame kartu su energetikos generaliniu direktoratoru ir iš esmės jų rankose yra naujų automobilių e, temų sprendimas. Pavyzdžiui, naujų automobilių eksploatavimas. Iš esmės mes galime spręsti dėl to, bet viskas priklauso nuo bendrovių, nuo jų veiksmų ir tam turime skirti daugiau dėmesio. Lygiai tą patį galime pasakyti apie kelių saugą. Dėl kūro šaltinių, ponas Reikė klausė apie tai, e, dėl e, kūro šaltinių relokalizavimo, e, transporto švaraus kūro esmė ir skuro, kaip čia pasiūlymo esmė yra ta, kad turime naudotis europietiškų kūrų ir taip galime sumažinti mūsų priklausomybę nuo trečiųjų šalių kūro atžvilgių. Tai yra labai svarbu. Ponas Reikė taip atsakė, kad turbūt reikėtų e, ieškoti daugiau skirtingų e, alternatyvų automobilių energijai. Bet galiu pasakyti, kad e, tikrai yra sunku nuspręsti dėl to, kokie gali būti alternatyvios energijos šaltiniai. Turbūt tuos sprendimus turės priimti rinkos valstybės narės, joms reikia tik laiko, kad jos galėtų aiškiau apibrėžti savo poreikius ir pageidavimus. Mūsų pasiūlymas, Europos komisijos e, pasiūlymas yra susijęs su prašymu nustatyti standartus, kad automobilių gamintojai galėtų e, gaminti automobilius, kurie būtų geri. Bet jeigu nebus e, kuro degalinių, jeigu nebus automobilių įkrovimo punktų, tai niekas tų naujai gaminamų automobilių nepirks ir jų nenaudos. Taigi šios direktyvos pagrindinis tikslas ir buvo toks - pateikti aiškės gairias infrastruktūros raidai. Ir paskutinis klausimas, Matija Rūtė, galėčiau paprašyti, kad jis e, galėtų detaliau pakomentuoti apie rozetės pasirinkimą. Iš esmės, tas klausimas yra gana sudėtingas. Bet e, kai kalbame apie mobilį, mobilųjų telekomunikacijų tinklą, prisimename, kad ES jau yra priėmusi vieningą sprendimą. Ir e, pasirinkus tą vieną modelį, visa pramonė aiškiai žinojo, kokius standartus dėkti. Lygiai tas pats bus ir čia turime nustatyti aišku standartą. Elektrinė, e, elektra varomiems automobiliams jau yra nustatyti tam tikri standartai, bet aišku dabar reikia pasirinkti vieną uh, rozetės tipą. Jį renkantis buvo, yra tariamasi su daug skirtingų suinteresuotų pusių, automobilių gamintojais ir kitais rinkos veikėjais. Ir dabar jau aišku, kad turime pasirinkti vieną uh, įkrovimo rozetės tipą. Tas e, pasirinkimas nėra lengvas, bet e, žinome, kad e, jį vedus valstybės nariai žinos aiškiai, koks yra infrastruktūrinis reikalavimas. The, uh, uh, Labai trumpai, gerbiami parlamentarai, gerbiamas komisijos nariai. Manau, kad jūs jau viską pasakėte. Iš tiesų, uh, E, vienu ar kitu metu reikės nustatyti standartą. Europos automobilių gamintojų asociacija labai aiškiai rekomendavo vieno tipo rozetę. Dauguma valstybių narių taip pat nusprendė, kokia ta rozetė turėtų būti. Mes žinome, kad e, kai kuriuose ir nemažai valstybių narių iškilo problemų dėl pereimo prie tokio tipo. Tačiau mes nemanome, kad būtų racionalu vienai valstybei atsiskirti nuo kitų šalių ir gaminti skirtingą er, ar, ar įdėkti skirtingą rozetę ir tada kitų valstybių vairuotojai, pažiūrėjau, negalėtų naudotis jų sistema. Mes e, su Junktinėmis Amerikos valstijomis sugebėjome susitarti e, kokia bus padėtis, bet Europos Sąjungoje žemynė mes negalim tarsi susitarti, negalim pasiekti. Aš manau, kad turi būti patiktas aiškus pasiūlymas dėl pereimo prie vieningos rozetės ir aš manau, kad tai bus padaryta greitai. Ačiū, aš tikiuosi, kad čia bus greičiau susitarta. Nei dėl to, kiek turi būti raudonų lempučių ant priekabų. Dėkoju komisarui ir panai Roizde, kad atėjote pas mus pakalbėti šiandien ir apie geležinkelių ketvirtąjį paketą, ir apie švarę energiją transportui. Labai nuoširdžiai Jums dėkojame. Okay, ladies and gentlemen, can I just formally... Ponios ir ponai, noriu formaliai užbaigti posėdį ir priminti nariams, kad kitas posėdis bus kovo 18 dieną. Kovo 18 dieną, pirmąjį, trečią valandą. Tuo šį posėdį baigiu. Dėkoju vertiems.